pobūdžio pasiekmių tokio elemento įtraukimas. Ir trečias bendro pobūdžio klausimas, ar manote, jog svarbu į procedūrą įtraukti ir, tai, ir kalbėti apie bendro pobūdžio ekonominį poveikį, pavyzdžiui, ES e 2020 strategija ir e, kiti makroekonominiai e, aspektai, ar turėtų būti įtraukiami. O vėliau jau pereisiu prie specifinių klausimų, konkrečiai kiekvienam generaliniam direktoratui skirtų, tada galėsime jau daryti išvadas. Ačiū, kad atvykote pas mus. Ačiū žodis generaliniam direktoriui Walter Defa, kuris yra iš e, regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato. Ačiū pirmininkė. Sveikinu pranešėją ir pritariu jos žodžiams kad reikia didelį dėmesį skirti vykdymui. Tai atspindi tai, ką pranešė metinės ataskaitos dokumente generalinis direktoris. Praėjusi atpaityje mes didelį dėmesį skyrėme trečiajam skyriui. Manau, kad reikia kalbėti apie pirmuosius skyrius. Ir pirmas skyrius yra susijęs su veikla. Jūs klausėte apie naudą, apie pasiekimus įgyvendinant mūsų politiką. Ir galbūt aš galėčiau pasinaudoti lentelę, grafikomis, kuriuose yra daugiau informacijos negu tai pasakyčiau žodžiais. Mes turėjome, turime parodyti rezultatus. Regioninės politikos programuose, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų įtraukų augimą ir taip pat pasitelkti pagrindinius veiklos kriterijus. Taigi čia rodoma, kiek darbo vietų sukurta įgyvenant programas. Tai yra 2013 metų pabaigos duomenys, tai yra naujausi duomenys, kuriuos mes turėjome savo dispozicijoje. 770 tūkstančių vietų per šitą periodą iki 13 metų pabaigos buvo sukurta iš naujo darbo vietų, lyginant su dėl išmanusis augimas. Tai yra bendradarbiaujančių įmonių skaičius su mokslinio tyrimo institucijomis, tai 27 tūkstančiai. Taip pat e, padidėjo pakankamai žymiai, lyginant su 12 metais, mažos ir vidutinės įmonės ir įmonės apskritai vaidina labai svarbų vaidmenį. 209 tūkstančiai įmonių gavo regioninę pagalbą, o prieš tai metais buvo daug mažiau tokių įmonių, tai o tvarumo srityje mes galime konstatuoti atsinaujinančių energijos šaltinių masto padidėjimą. Tai yra keturi svarbiausiai kriterijai, parametrai, metinėje ataskaitoje yra daug išsamesnės informacijos apie kiekvieną iš tų tikslų. Taigi visą tai labai svarbu, nes jūs kalbėjote apie suinteresuotas šalis, apie piliečius. O dabar mes įgyvendiname sanglodos politikos duomenų prieinamą duomenų bazę, kuri turėtų būti prieinama piliečiams. Apie Europos investicijų ir struktūrinių fondų panaudojimą. Aš minėjau kai kurios duomenys, o šioje duomenų bazėje yra informacija apie atskiras valstybės ir apie atskirus projektus. Taigi, mano manimu, ta informacija yra įdomi ypač jūsų komitetui. Taigi šitie atvirų duomenų platformos duomenys yra prieinami jums. Galiu juos jums pateikti. Jūs kalbėjote apie naujus veiklos elementus. Visą tai, apie ką kalbėjau, tie rezultatai yra pasiekti ankstesniuoju programavimo laikotarpiu, finansinės programos e, laikotarpiu. O kadangi reglamentas buvo priimtas tik tai gruodžio mėnesį 2013 metais dėl naujojo programavimo laikotarpio, tai apie rezultatus kol kas kalbėti netenka. Mano metinės veiklos ataskaitoje minimas pirmas pilotinis projektas, pagal kurį mes bandėme taikyti į rezultatus orientuotą požiūrį. Aš paprašiau direktorių ir skyrių vadovų atsakingų už valstybės narės pateikti konkrečią informaciją apie veiklą e, valstybėse narėse ir surinkę konkrečius duomenis mes pasistengėme įvertinti ir prognozuoti į rezultatus nukreiptą veiklą ateityje. Jūs išryškinote kai kuriuos jums rūpinamus aspektus ir jeigu jūs pageidaujate, aš galiu pateikti papildomos informacijos apie labiau tradicinę dalį, tai yra apie draudimą ir kitus dalykus. Taigi aš jūsų rankose, klauskite, ko pageidaujate. Ja, vielen Dank. Ačiū bei baiminosi, kad jums teks šiek tiek pabūti su mumis ilgiau. Martina. Turėčiau kelis klausimus. Norėčiau paklausti, kas apskaičiuoja, kas apskaičiavo tuos pagrindinius indikatorius, kurie yra antroje skaidrėje ir kaip. Ir norėčiau dar paklausti, kaip jūs ir valstybės narės apskaičiuojate sukurtas darbo vietas ir ar jūs galite paaiškinti apie jų tvarumą? The um, data that you find here. Duomenys, kuriuos e, jūs čia randate, buvo pateikti valstybių narių. Juos jie pateikė metinėse gyvendinimo ataskaitose. Mes jų gavome, rodos, e, Juos gauname, rodos, birželį ar liepą kasmet. Taigi būtent iš ten tie duomenys gaunami. Na, o mes e, regioninis ir miestų plėtros generalinėme direktorate vertiname galimybės, bet audito kontrolės nedarome, netaikome šią informaciją. Todėl, kad anksčiau E, nebuvo privaloma pateikti šią informaciją. Na ir kitame laikotarpyje tas reikalavimas pasikeis. Kitame laikotarpyje mūsų audito programuose e, ir bus numatyta taip pat e, tikrinti rezultatų patikimumą. Taigi, kalbant apie darbo vietų kūrimą, tai ne tik e, mažų įmonių, pavyzdžiui, darbo vietos, e, ne tik tų įmonių, kuriuoms buvo suteikta dotacija. E, tai taip pat ir darbo vietos, kurios buvo sukurtos, pavyzdžiui, pavyzdžiui įrengus vandenvalos įrenginius. Taigi darbo vietų kūrimas apėmė daug sričių. Dėkui, aš taip pat norėčiau paklausti porą dokumentų, labai sunku susigaudyti dokumentuose. Jūs kalbėjote apie naują e, programavimo laikotarpį, apie naujus iššūkius. Auditas tyrė, kaip generalinis sekretorius yra pasirengęs naujiems e, finansinės perspektyvos iššūkiams. Vidaus auditas rašo vieną, tačiau jūs žinoma, žinote daug geriau, kokia situacija. Taigi pasakykite, kaip generalinis sekretorius yra pasirengęs naujiems iššūkiams. Ir kokias problemas, kokius didžiausius iššūkius matote jūs. Kitas klausimas Septintas B. Jūsų veiklos ataskaitos dokumento priedas, kur yra nurodytos e, paklaidos ir išteisytos klaidos. Paisiais metais aš buvau pranešėjęs šio klausimu ir norėčiau paklausti, ar valstybių narių teikiami duomenys yra pakankamai teisingi, patikimi, ar situacija pagerėjo, Aš manau, kad pastaruoju metu klaidų kiekis sumažėjo, tačiau kaip ten bebūtų, 320 programų patikrinti yra nelengva. Taigi noriu klausti, ar situacija pagerėja ar pablogėja. Rezervuotos sumos. Aš jau žinau, kad jūs jau kuris laikas turite tam tikrų pastovių klientų, tarp jų nuolatinė yra Ispanija. Kalbant apie šalis, visada išryškėja tos pačios, kurioms yra rezervuojamos sumos. Kaip atrodo situacija naujajame periode, o ar kalbant apie naują finansavimo periodą galima tikėtis ko nors kito būtų naudinga žinoti, kiek finansinių korektūrų bus daroma šiame sektoriuje. 7b priedo lentelė apie situaciją kaimiškuose regionuose. Čia matome, kad taisimų buvo daugiau, kuriuos atliko Žemės ūkio direktoratas ir regionų direktoratas. Ir e, man atrodo, kad keletas metų situacija jau šiek tiek apleista. Also, äh, vielen Dank. Ähm, die erste Frage. Dėkuoju. Pirmas, ar pasiruošęs generalinis direktoratas? Jau keletas metų Jūs puikiai žinote, kad komisija reikalavo didesnį dėmesį kreipti į veiklos rezultatus, todėl mes prieš keletą metų labai gerai pasiruošėme, reorganizuodami mūsų generalinį direktoratą. Praeitie mes buvome sutelkę dėmesį į įsisavinimą, lėšų įsisavinimą. Jeigu pažvelgtumėte į mūsų ataskaitas, tai pirmiausia, mes siekiame išsiaiškinti, kiek procentų lėšų buvo nu, nutekinta. Po to mes stengiamės steigti aukštos kompetencijos centrus. Ir tai buvo referatai, kurie tiesiog uh, domėjosi tam tikromis sritimis. Vienas centras, pavyzdžiui, buvo įsteigtas e, išmaniam augimui skatinti arba išmaniai specializacijai skatinti. Dar vienas centras įtraukiam augimui skatinti. Taigi mes kūrėme naujas organizacinės struktūras, kur direktorius nebuvo vienas atsakingas už programų konkrečiose valstybėse įgyvendinimą, bet buvo įkurti skyriai pagal temas. Po to e, e, įsteigėme tam tikras organizacinės matriksų struktūras. Viena, pavyzdžiui, dirbo tik tai konkrečioje srityje, o šitas, o šitas padalinys jau dirbdavo su už šalis atsakingais referatais. Šitos matricos buvo labai svarbios, galvojant apie naujas programas, kadangi naujuosiuose programuose pirmą kartą visoms prioritetinėms sritims buvo suformuluoti specifiniai tikslai. Tai yra, buvo nustatyta tam tikra finansinių intervencijų logika. Ir mes jau labai anksti pasiruošėme, kad darybose visą tai būtų įgyvendinta. Taigi komisija metų pabaigoje parengs dar vieną ataskaitą, kurioje atsispindės, kokie programavimo rezultatai ir jūs pamatysite, kad pagrindinis akcentas šioje ataskaitoje bus dedamas į rezultatus, ne į tai, kiek lėšų nukreipta kuriai valstybei, bet kaip investuotos lėšos buvo įsisavintas ir kokie rezultatai. Taigi mes buvome labai gerai pasiruošę ir, atsakydamas į ankstesnį klausimą, jau minėjau, kad mes Šioje ataskaitoje pirmą kartą vadovavomės naujoviško požiūrio. Tai yra, pabandėme įsivaizduoti ateities situaciją, į kurią pateksime. Jeigu šioje programoje mums kilo problemų ne tik tai dėl mokėjimų reguliarumo ir rezultatų, tai dabar jau mes prognozavome savo uh, veiklos rezultatą. Dėl to, kad e, turėjome daug mažiau duomenų, kad anksčiau mažiau dėmesio skiriame rezultatui, bet jau mes, rengdami šią ataskaitą, bandėme šiek tiek paprognozuoti ir ateityje įsivaizduoti, kaip galime užtikrinti rezultatus ir atitikti. Dabar perėsiu šiek tiek prie klausimų susijusių su antraja dalimi. Jūs klausėte be kita ko, ar mes pasitikime valstybių narių tikrinimo tarnybomis, jų teikiamais duomenimis. Jūs žinote, kad valstybių audito tarnybos yra mūsų tikrumo pagrindinis šaltinis. Tačiau reikėtų konstatuoti, jog mums rūpi svarbu, kad tos tarnybos būtų patikimos. Taigi visą programavimo laikotarpį 265 auditai buvo atlikti audito rūmose valstybėse narėse. O 2014 metų pabaigoje situacija štai kokia. Keturiasdešimt septynios iš 75 patikrinome, tai yra 49 procentus visų audito tarnybų. Keturiasdešimt du procentai mums pasirodė patikimos, naudoja 91 procentą fondų lėšų. Jeigu pažvelgtume į klai, paklaidų procentą, tai 69 procentais tos paklaidos buvo uh, uh, priimtos vadovaujantis audito tarnybų duomenimis. Tai nereiškia, kad mes sutikome su tomis klaidomis. Galėjo būti, kad audito tarnyba teisingai nurodė klaidas arba paklaidas darydama atrankinius bandymus, tačiau vis dėlto pasitaikė tam tikrų nežymų klaidelių ir jas mes patiksindome. Iš viso audito tarnybos informavo apie paklaidą, kuris darė 1,8 procentą. Mes patiksinome šitą paklaidos procentą 50 procentų ir konstatavome 2,6 procentus. Taigi mes aklai neperimame tos informacijos, kurią gauname iš valstybių narių patikrinimo tarnybų, audito tarnybų. Mes imamės ir savarankiškos korektūros. Iš esmės situacija štai kokia. Paklaidos procentas 14 metams yra 2,6 iki 5,3 procentų, o prieš tai buvo 2,8 procentai ir 4,5,3. Iš esmės e, niekas nepasikeitė. dėl šalių, kurioms yra rezervuojamos sumos. Kalbant apie konkrečią šalis. Lentelėje matote, kad probleminės šalis 14 metais buvo Ispanija, Slovakija, Vengrija ir Italija, nors Italija 15 metais pasitaisė o prieš tai metais prieš tai tos pačios valstybės - Vengrija, Slovakija, Italija - taip pat buvo nuodomas kaip probleminės valstybės. Apgailestauju, kad vis tas pačias valstybės turime minėti. Tačiau svarbu štai kas. Tai nepakenkia ES biudžetui. Tol, kol rezervas yra numatytas, tol lėšos neišmokamos. Tačiau ilgainiui taip tęstis negali, o problemos Ispanijoje susidaro dėl to, kad yra labai daug tarpinių tarnybų, regionų ir nacionalinių lygmenių jos veikia ir jeigu pasitaiko viena klaidelė vienam lygmenyje, tai jinai paskui jau pasklinda po visus lygius. Kartu su Ispanija mes dėjome daug pastangų gerindami tą daugelįpę struktūrą. Buvo maždaug 150 tarpininkaujančių tarnybų, o dabar naujajame periode jau yra jų sumažinta iki 50. Taigi yra e, gerų pokyčių ir mums pavyko tą regioninių ir federacinių programų samplaiką tiesiog e, išardyti. Ir matote, kad mums pavyko pasiekti pažangos ir tuo keliu einame toliau. Tas pats pasakytina ir apie Vengriją. Viešųjų pirkimų srityje situacija gerėja. Visoms šioms valstybėms dėrybomse nurodėme, kad jos turi spręsti struktūrinės senojo periodo problemas ir neperkelti jų į naują programavimo laikotarpį. Dėkuoju. Kalbant Galilėjo žodėmis, vis dėlto jis sukasi. Dank u voorzitter. Ik, uh, ik wil uh, meneer De Faap danken voor zijn uh, zeer. Uh... Dėkoju ponui De Fa už tikrai uh, labai tikslius atsakymus. Turėčiau du klausimus. Uh, E, tie klausimai e, kilo iš komentarų, kuriuos gana dažnai girdime iš e, audito rūmų. Kai kalbame apie regionę politiką, ji dažnai yra kritikuojama. Yra dažnai teigiama, kad dažnai galbūt nėr, nepasitaiko tikro sukčiavimo atveju, bet e, kad nesilaikoma taisyklių, tai, e, tai su tuo susidurėme gana dažnai. Jeigu e, pažiūrėtume į naują teisės aktų sistemą, ar dabar atsirado daugiau galimybių kovoti su tais pažeidimais? Norėčiau tokį klausimą užduoti. Ir dar vienas klausimas. Dažnai kaltinama regioninė politika dėl to, E, kaip e, e, žmonės gauna kompensacijas, teigiama, kad per mažai tų kompensacijų yra. Bet pažiūrėjus į IF ataskaitą, matome, kad tikrai 14 metais regioninės politikos rytyje taip pat ta recovery buvo ganėtinai mažo lygio ką jūs darysite šioje srityje ar bandysite gerinti situaciją, prašau. On your first point, uh, on the irregularity. Dėkoju. Visų pirma, dėl to pažeidimų. Dėl tų pažeidimų. Regioninėje politikoje dažniausiai tie pažeidimai yra e, viešų pirkimų srityje. Tai gana skiriasi nuo kitų sričių. Šioje srityje pirmą kartą dabar e, yra eksantė sąlygos, atsirado tos eksantė sąlygos ir 2016 metų gale iki 2016 metų pabaigos mes turime prisitaikyti prie to reikalavimo. Taigi, ne tik direktyvos turės būti perkeltos į nacionalinę teisę, bet jos turi būti taip pat ir įgyvendintos kartu su kolegomis iš DG Grau mes vertinome, įvertinome kiekvieną valstybę ir kiekvieną valstybę, kurioje dar nepristaiksta prie tų reikalavimų, mes parengėme veiksmų planus. E, tai vertinome su kiekviena valstybė nare. Taigi manau, kad ateityje tų pažeidimų turėtų būti mažiau. Man rodos, kad šį rytą su rūmų atstovais e, apie tai diskutavote. E, rūmai parengė ataskaitą, komisija pritarė bendro pobūdžio rekomendacijoms, kad tikrai veiksmų reikėtų daugiau. bet taip pat reikėtų įsitikinti, kad mes einame tinkamą linkmę. Taip pat dėl kito laikotarpio reikėtų pasakyti, kad skatinamųjų priemonių struktūra pasikeis. Šiuo metu komisijai arba teis rūmams radus, nustačius pažeidimą, Valstybės narės gana paprastai gali e, atitaisyti tą pažeidimą, tą išlaid, tas išlaidas ir tai tiesiog de facto sumažina kompensaciją. Taigi kaip ir gaunasi, kad e, taip skatinami subjektai laukti kontrolėse. Ateityje taip nebus, nes jeigu valstybė narė bus uždariusi savo e, sąskaitą, savo biudžetą ir atvyks komisijos e, auditoriai ir nustatys pažeidimą, tuomet e, korekcija turės, pataisa turės būti daroma nedelsant. Dėl to sustiprės audito institucijų vaidmuo, nes valstybė narė bus suinteresuota uh, E, kad audito institucija būtų stipri ir nustatytų tokį pažeidimo laiku. Nes jeigu to nebus ir jeigu vėliau pažeidimas bus nustatytas komisijos arba audito rūmų, tada problemų bus daugiau. Na, o dėl kompensacijos finansinių pataisų, matote iš skaičių, kad bendros finansinės pataisos visame laikotarpyje e, mūsų iniciatyva e, padidėjo 30 procentų lyginant 13 ir 14 metus. Taigi padidėjimas gana didelis. Taip pat nemažai padidėjo ir pačių valstybių narių e, pataisos šioje srityje. Na, tai galbūt nėra didžiausias galimas e, lygis, bet e, manau, kad e, vis dėlto einame tinkamą linkmę. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Dėkoju. Dėkoju ponui Defa už informaciją. bet aš vis dėlto norėčiau remtis tais tekstais, kuriuos mums pateikėte anksčiau, o ne šiomis skaidrėmis. Dokumente, kurį jūs pateikėte, yra veiksmų programų sąrašas su rezervais 2014 metams. Norėčiau išsiaiškinti, nes galbūt tai būtų naudinga ir kitiems. Sąrašas gana ilgas Tame stulpelėje, kur yra 2014 metų rezervai, yra komentarų full, partial, e, tai yra dalinis arba pilnas. Gal galėtumėte paaiškinti, ką turite omenyje? Ką reiškia tos pastabos dalinis, e, išsamus ar pilnas? Mes Ispanijoje regionuose turime institucijas, kurios teikia techninę pagalbą. Nežinau, ar dėl to situacija gerėja ar blogėja, bet norėtume iš anksto išsiaiškinti, ką reiškia jūsų konta, komentarai dėl rezervų dėl 14 metų. Taip pat nesupratau, kokia yra bendra suma e, klaidos, paklaidos e, viršutinėje dalyje. Taigi norėčiau tokių paaiškinimų iš jūsų pusės. Na, o dėl tų skatinamųjų priemonių tikiuosi, kad požiūris e, dabar jau e, bus e, teisingas. E, regionai turi galėti paaiškinti savo motyvus, apibriežto motyvus teisingiau. Taip pat matau, kad e, toje lentelėje yra paminėta ETC. Kas tai yra? Ar tai yra panaudoti fondai? Gal galėtumėte paaiškinti? Dar kolega Celeris irgi. Norėjau įsijungti diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip tik iš regionų um, klausimus krončio komiteto atėjau, ten kaip tik susiję aspektai nagrinėjami sanglaudos politika, sanglaudos politika, regioninė politika ar kaimo plėtros politika. Tai, kas susijęs su žemės ūkiu ir kaip tik dabar yra kalbama apie tai, kad e, ir, ir skundžiamasi tuo, kad e, supaprastinimas nelabai juntamas. Nežiūrint to, kad e, naujasis pagrindų reglamentas iš esmės visas rytis apima nuo žemės ūkio iki žuvininkystės ir kitų sričių numato tuos tikslus, kokiu ir siekėme programuose, tačiau iki šiol skirtingoms programoms, numatytos skirtingos taisyklės, skirtingai taikomos procedūros ir apskaičiavimo netgi metodikos irgi skiriasi. Jau nėra ką ir kalbėti apie tai. Taigi ištisos gvardijos atrodo dirba e, pareigūnų ministerijose ir tai net nepajėgia susidoroti su, su tais krūviais. Todėl reikėtų labai dar pagalvoti dėl to, kiek nauda atsveria sąnaudas ir kaštus. Panašu, kad e, tas sąryšis tarp jų yra visiškai nebeadekvatus. Ir kai kurių dalykų gal lengvai būtų galima atsisakyti. Aš apie tai kalbu jau vien dėl to, kad dabar jau antri metai paramos programų periodo, kurie jau eina į pabaigą ir vidurio laikotarpio peržiūrą tarsi jau reikėtų atlikti, o kai kurios programos dar net nepatvirtintos. Todėl kyla klausimas, kiek ES e, paramos politika iš tiesų prisideda prie ES sanglaudos didinimo. Kiek žinau, taryba ir dabar pirmininkaujant jai šalis aukšto lygio grupėje irgi ketina to klausimo imtis, tačiau visgi norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad e, realybė ir mūsų norai, įsivaizdavimai labai jau smarkiai atitrūko vienas nuo kito, tai reikėtų kažkaip imtis padėti taisyti. Atsakymai dabar, prašom. Tai pirmiausiai poniai Ajala atsakysiu. Atleiskit už, už tą žargoną, kurį girdėjote iš manęs. Visiškai teisinga pastaba. Dėl tų rezervų iš tikrųjų, ar iš, dėl tų išlygų iš tikrųjų gal reikėtų plačiau paaiškinti. Pirmiausiai, imkime grafą reputational. Tokią E, išlyga reiškia, jeigu nėra padarytas joks mokėjimas. Tai yra nėra pavojaus grėsmės biudžetui, bet pati programa vis tiek neveikia. Juk yra trūkumų toje programoje. Tai dėl to ir vadinasi reputational. Toliau pirmi du e, yra full ir partial įrašai. Full, tiesiog visiškas programos įgyvenimas, pašal, tai reiškia, kad eina kalba apie dalis programos, kai iš, iš mūsų kontaktinių taškų, ypatingai, pavyzdžiui, ir Ispanijoje, įvairios institucijos aptinka klaidas, trūkumus, bet ne visos programos, o tik susijusios su dalimi programos. Pavyzdžiui, jeigu Ispanijoje tarpinė kokia nors institucija susiduria su, su problemomis, tai daugelį programų tai atsispindės kaip įrašas pašal, kadangi ne viskas yra su to susiję. <clears throat> Klausėte, kas yra geriau ar, ar, ar mažiau blogai? Tai blogiausias variantas, aišku, yra, kai, kai visa programa kelia problemų. Tai tas fully, full variantas yra blogai. Pašal, dalinis ar dalinė išlyga reiškia, kad kai kurios kai kurie aspektai tik tai sėtinė su trūkumais. Taigi tokios tos mūsų išlygos, taip mes jas čia atspindime ir matote taip pat pagal valstybės narės irgi detalės visas surašytas. Dabar pažiūrėkite į Ispaniją. Kadangi tos tarpinės institucijos susidūrė su problemomis, tai tik pašil skaičius yra atspindėtas tas dalinės išlygos šiuo atveju taip išeina, kad full nėra geriau. Paskui yra programos, kurios susijusios su bendrais veiksmais ir dabar, ponė Heleri, man atrodo, jūs piešiat per nelyg niūrų vaizdą. Sakėte, kad visai nejuntamas paprastinimas netiesa, manau. Galima gal kiek ir filtruotai pateikti tą žinutę. Parlamentas ir taryba kartu sutarė dėl reglamento, kuriame daug galimybių paprastinti ir buvo numatyta. Pavyzdžiui, e-cohesion, e-sanglauda arba Įvairios supaprastintos procedūros, atleiskit, kad net ir pats nežinau, kaip vokiškai pavadinti. Visa tai egzistuoja. Tam tikras taisyklių blokas yra numatytas. Bet ir aš pripažįstu, kad galima ir toliau paprastinti visas procedūras ir dėl to mano komisijos narė atsakingoji kaip tik ir siūlo sukviesti nepriklausomų ekspertų forumą. Šinkelas, buvęs vicepirmininkas komisijos, vadovautų tai grupiai ir toji ekspertų grupė susėdusi aptartų visą struktūrinių fondų grupę šeimą. Mes su ta, su tais ekspertais glaudžiai taip pat palaikysime ryšį ir žiūrėsime, kuo faktiškai pasinaudojama kuriomis e, taisyklėmis ir, ir kur dar galima rasti naujų galimybių. Dėl programų patvirtinimo galiu pasakyti, kad tos programos, kurios dar nėra patvirtintos regioninės politikos srityje, čia kalba apie nacionalinės, nes tos Interact programos bendrų, bendrų veiksmų, gal vadinkime, programos visą laiką su keliais taškais, asmenimis susijusios. Skaičių ne, neturiu dabar, bet e, mažiau negu vienos rankos pirštų reikėtų norint jas suskaičiuoti tas nepatvirtintas programas. Tačiau esu mielai pasirengęs labai tikslę informaciją pateikti per sekretariatą, kad žinotumėte, kokia padėtis patvirtinimu tų programų. Ačiū už šią informaciją, ačiū taip pat ir už tą informaciją, kurią žadėjote ir kurios jūsų taip pat labai prašau. Graikijoje viešėjome ir mums rūpėtų, kaip iki šių metų pabaigos tas 181 projektas e, bus vykdomas, kurie jie yra jau pradėti, paskelbti, žemės ūkio sritis, tai yra dar kitas e, garsusis tas sąrašas įvairių projektų ir norėtųsi, kad jis būtų aktualizuojamas, o pabaigoje lentelės būtų gerai matyti grafą ar skiltį su toliau numatomais veiksmais. Aišku, labai įdomi kelionė buvo ir džiugu, kad, kad ir generalinio direktorato jūsų darbuotojai prie to prisidėjo. Ačiū labai. Buvo tikrai įdomu ir supratome iš tiesų, kaip sunku taikyti regioninės politikos nuostatas, ypač ir Graikijoje, aš gal net ir dar prasčiau įsivaizdavau situaciją, taip jau nebuvo prastai, bet bet kuriu atveju ačiū kol kas dėkui Jums, kad atvykote. Dabar pereisime prie ponos Savos. Su juo sveikinamės pirmą kartą. Sveikinuosi pirmą kartą komitete. Ir prašau atsakyti bendro pobūdžio klausimus. Ačiū, kad atvykote. Thank you very much and uh, thank you for the invitation and also the remarks made. Dėkoju. Ačiū, kad pakvietėte mane. Ačiū už bendro pobūdžio klausimus užduotus pranešėjus dėl taikomo požiūrio ir sąsajų su 2020 metų strategija ar, ar Europos semestru. Iš tiesų tai yra kryptis, e, kurios link e, juda komisija, taigi aš visiškai sutinku su to požiūriu ir, ir grįšiu prie to, kai kalbėsiu apie rezultatus konkrečius. Taip pat dar klausėte dėl Europos socialinių fondų panaudojimo ir, ir čia pasiektų rezultatų. Uh, dabar vyksta kaip tik vertinimas 2007-2013 metų periodo. Iki metų pabaigos turėtumėm užbaigti tą vertinimą, bet jau galiu dabar pasidalyti kai kuriais tarpinio pobūdžio rezultatais, o vėliau raštu dar pateiksiu visus duomenis, jeigu kas nors bus neaišku iš to, ką pasakysiu, ar gal ne viską turėsiu tiesiog čia juodo ant balto. 2007-2013 metų laikotarpis, taigi. ESF apėmė pagrindinės Lisabon, pagal Lisabonos sutartį ir 2020 strategiją numatomas e, sritis e, švietimas ir mokymai, 39 procentai e, užimtumo priemonėms ir taip pat socialiniai įtraukčiai dar 11 procentų skirta. Daugiau negu 60 milijonų dalyvavo nuo pat programos pradžios šiuose veiksmuose ir maždaug 9 milijonai žmonių gavo darbą, o daugiau negu 5 milijonai tiesiog persikvalifikavo, įgyjo sertifikatus. E, daugiau negu 300 tūkstančių per ESF laukia paramos ir 50 tūkstančių e, pradėjo um, savo verslus, įkūrė startolius 45 procentai visų dalyvių programos, e, toks yra sėkmės rezultatas, e, jaunimo, e, tarp jaunimo tas skaičius yra 30 procentų ir daugiau negu 24 milijonai jaunuolių užsiregistravo 2013 metais dalyvauti programuose. Dar dėl lyčių lygybės aspekto 51 procentas visų, visos veiklos, visų programų uh, E, dalyvių buvo moteris. Tokie pagrindiniai rodikliai šio vertinimo ir be abejo pasidalysime ekspost vertinimo rezultatais su jumis vėliau. Dabar perinu prie to, ką sakė ir pranešėjai, mes manome, kad labai svarbu yra susijęti ESF su ES 2020 strategija, su Europos semestro mm, kontekstu ir per kitą programavimo laikotarpį. Jūs klausėte, kokia nauda yra to naujo, tos, naujo formato, naujų pagrindų taisyklių. Iš tikrųjų jau kolega daug ką minėjo, tad nebekartosiu, bet vienas iš svarbių e, dalykų yra e, E, koregavimo elementas ar korekcijos, tai labai svarbu galvojant apie naują programavimo periodą. Dar porą minučių leiskite man pakalbėti apie naująjį periodą ir pasakyti, kad čia taikome kiek kitokį požiūrį. Labai aiškus yra tikslai, išmatuojami rezultatai pasirinkti ir indikatoriai ar, ar kriterijai, dėl jų sutarė valstybės narės ir, ir yra jie taikom ir, valst... ir nacionalinių programų lygio. Taip pat esame numatę supaprastintas sąnaudų opcijas, variantus. Dabar jie tapo privalomi bet kokiai veiklai pagal ESF žemiau 50 tūkstančių eurų vertės, jeigu projektai yra ar apimties ir siekiame 50 procentų rodiklio visų ESF e, transakcijų iki 2017 metų. Negaliu pasakyti, kad labai jau arti to rodiklio, gal 25 procentus pasiekėme, bet dirbame labai sunkiai, kad būtų pasiektas tas rezultatas 17 metais. Jūs dar taip pat klausėte apie mm, ekonominės mm, sąlygas, ekonominius e, rodiklius susijusius su 2020 strategija ar Europos semestru. Mums labai svarbu užtikrinti užimtumo generaliniam direktoratui, kad būtume komandos dalis, kuri rengia rekomendacijas, nes mums yra aišku viena, kad ESF padeda tas rekomendacijas įgyvendinti. Porą pavyzdžių. Pavyzdžiui, jaunimo garantija. Jaunimo garantija yra rekomendacija, kurią priėmė taryba ir mes ją kaip tik prideriname prie konkrečios kiekvienos šalies situacijos, kiekvienos valstybės narės situacijos. Taigi jaunimo garantija yra būdas tiesiog įgyvendinti konkrečius veiksmus. Tai yra politikos kryptis ir to pačiu finansinė priemonė. Ilgalaikio e, nedarbo toliau pavyzdys. Komisija prieš 2-3 savaitės irgi pateikė rekomendacijas ir akivaizdu mums vėlgi tai, kad ESF per ateinantį periodą bus vienas iš instrumentų, kaip tik įgyvendinti tikslus šioje srityje. Ir toliau dar viešojo sektoriaus e, paslaugos ir jų kokybė. Žinau, kad kai kuriuose šalyse biudžeto situacija tokia prasta, kad, kad fondai yra vienintelis būdas tiesiog plėtoti e, viešai sektorių ir apskritai sklandžiai jam veikti, tai sutinku su pranešėjas, jos išsakytomis mintimis mes tikrai dirbsime to link, kad rekomendacijos, Europos semestro rekomendacijos ir Europa 2020 strategija bei ESF e, taisyklės viskas dėlėtų tiesiog tarpusavyje. Toliau pranešėjo. Ačiū generalinį direktoriau. Tikiuosi, kad jūs prisijungsite prie kitų metų uh, E, ataskaitos tvirtinimo procedūrų. Klausiu iš anksto. Norėčiau padėkoti už naujausią informaciją. Komitetas norėtų gauti metų pabaigoje jūsų ataskaitą. Norėčiau pasakyti tą patį, ką kalbėjau su regionų komiteto vadovu. Kalbėjau apie darbo vietų kūrimą ir jų tvarumą. Kaip tai padaryti, ir kaip tai atrodys po kurio laiko. Antras klausimas galbūt kiek platesnis ir skirtas visiems atstovams. Mes pirmiausia dėmesį kreipiame į rezultatus, tačiau į veiklos parametrus taipogi. Jūs minėjote kai ką kaip rezultatus, kurie man pasirodė labiau panašus į kriterijus arba rodiklius, o ne į rezultatus. Todėl mes turime susitarti tarpusavyje, kas turėtų būti rezultatas, o kas galėtų būti veiksmas siekiant rezultato. Čia galbūt per daug filosofinis klausimas. Turėčiau pateikti ir konkretesnių klausimų Ar jūs galėtumėte informuoti komitetą apie jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyvą, kalbėjote apie jaunimo garantijas, tačiau norėčiau, kaip apskritai yra gyvendinama jaunimo užimtumo arba garantijų programa. Ir kai kalbame apie 2000-2006 metų finansavimo periodą, tai atrodo, kad jis dar neužbaigtas ir norėčiau paklausti, iš kur 133 milijonai pakoreguotų sumų atsiras, būtent užpildytą 2006 metų finansinio periodo spragą. Mokėjimo sustabdymai. 31 toksai buvo sustabdymas, daug jų buvo Italijai, Ispanijai. Norėčiau paklausti, kokiu priemonių užimtumo direktoratas ėmėsi spręsti šią problemą ir norėčiau pasiteirauti apie rezervuotas sumas. 13 metų metinėje ataskaitoje jūs nurodote pakankamai didelį skaičių, kad sumas buvo rezervuotos Graikijai ir Vengrijoje Aš girdėjau dalinį atsakymą, tačiau norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte situaciją Graikijoje dėl rezervuotų sumų. Thank you for the questions. Um, first of all, on the quality of jobs um, and on, on the number of jobs. The... Dėkoju visų pirma dėl darbo vietų kokybės buvo analizuojami skaičiai susiję su darbo vietomis, bet ankstesniam laikotarpiu neturėjome duomenų apie darbo kokybę, bet kitame laikotarpyje darbo kokybė e, bus vienas iš kriterijų, e, kurį, į kurį atsižvelgsime rengiant programas. Taigi būtina bus e, įvertinti, ar žmonės, kurie grįžti darbo rinką gauna kokybišką darbą, gerą darbą. Na, jūs taip pat dar kalbėjote ir apie informacijos poveikį. Aš e, tikrai norėčiau pristatyti daugiau informacijos, pavyzdžiui, kiek žmonių vėl grįžo darbo rinką, kiek buvo sukurta darbo vietų. Mes turime tokią informaciją 7, 7 2007-2013 metų laikotarpiu, bet ji nėra detali, išsami. Na, aš manau, kad pasitelkę naujus rodiklius kitame laikotarpyje mes galėsime pateikti daug išsamesnę informaciją, daug tikslesnę informaciją. Dėl jaunimo darbinimo iniciatyvos norėčiau pasakyti, kad visos veiksmų programos uh, E, buvo patvirtintos ir rugsėjo 15, rugsėjį 15 metų. E, na, e, iš ankstinis finansavimas jau buvo patvirtintas ir jis buvo išmokėtas gegužės mėnesio pabaigoje 2015 metais. Taigi visos valstybės narės jau gavo tą išmoką. E, Na, Na, o dėl EIF e mes turime 110 tūkstančių jaunuolių, kurie dalyvavo 14 metais jaunimo darbinimo iniciatyvos iniciatyvoje ir 1,3 milijardai eurų buvo skirti valstybėse narėse projektams vietoje. Taigi mūsų pirmas įspūdis yra toks. Rezultatai tikrai džiuginantis. Matome, kad jaunimo nedarbas mažėja svarbiausiose valstybėse narėse. Taigi tiek dėl jaunimo įdarbinimo iniciatyvose. E, tai tuo, nuo 2000 iki 2006 metų e, mane taip pat nustebino, kad e, panašus programos nebuvo užbaigtos. Pavyzdžiui, Italijoje kilo problemų Sicilijoje ir Kalabrijoje. Buvo sunku įtikinti tas valstybės narės, kad būtina uždaryti tą programą, nes tiesiog e, nebuvo jos suinteresuotos to padaryti. Diskutavome su tomis valstybėmis narėmis, ieškojome sprendimo, bet e, tiesiog e, jos nebuvo suinteresuotos ieškoti to sprendimo. Jūs taip pat buvote teisi, kaip pabrėžte, kad 37 buvo nu, sustabdy, mokėjimų sustabdymai Ispanijos atžvilgių. Mes ėmėmės priemonių, taip dėja, Ispanija e, susiduria su problemomis ir e, tas pat pasakytina ir apie ankstesnį laikotarpį toje šalyje. Mes e, ėmėmės veiksmų plan, planų tam, kad padėtume Ispanijai, ypač sprendžiant tarpininkų problemas. Deja, susidurėme su administracinių sugebėjimų problemomis, pajėgumų problemomis. E, jeigu Ispanija išspręs šią problemą, situacija kartotis neturėtų. Jūs trumpai paprašėte taip pat paaiškinti apie Graikiją. Situacija yra tokia. E, situacija tikrai pasikeitė lyginant su ankstesniais metais. Mes turime keturias veiksmų programas Graikijai šiemet. Jos, joms buvo pritaikyta išlyga. E, na, mus įspėjo audito rūmai dėl um, didelių trūkumų. Taip pat nacionalinės audito institucijos um, veiksmų nepakako ir dėl to mums teko pritaikyti išlygą toms keturioms veiksmų programoms. Ir tuo pačiu bendradarbiaujame su e, audito rūmais ir su nacionalinėmis Graikijos institucijomis. Dabar jau išsiaiškinome e, situaciją ir mokėjimus vėl pradėjome teikti panaikinę tas išlygas visai neseniai. Dėkuoju. Dėkuoju. Norėčiau paklausti dėl tų pagrindinių kriterijų. Užimtumas, ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Iš tikro Labai malonu girdėti, kad jūs laikote savo asmeniniu uždaviniu, tačiau Ar jums nėra labiau nesvarbiau, kad nacionalinė politika būtų tinkamai gyveninama, kad būtų gyvenamos reformos? Nežinau, ar iš tikrųjų prasminga tą problemą perkelti į Europos lygį, vietoj to, kad spręstume ten, kur ji e, atsiranda. Žinoma, reikėtų nepamiršti subsidiarumo principą. Alaja Zender, prašau žodžiam. Sí, eh, muchas gracias, señora presidenta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu klausimą generaliniam direktoriui. Visų pirma, norėčiau jam padėkoti už pateiktą informaciją. Dėl tų mokėjimų sustabdymo. Galbūt taip pat kilo ir problemų susijusių su bendru finansavimu. Nes mano, mano informa, pagal mano informaciją, kai kuriuose regionuose tokių problemų kilo. Deja, neturėjau laiko išanalizuoti visos pateiktos informacijos, visų dokumentų. Toks būtent būtų mano pirmasis klausimas. O antras yra dėl 65 puslapio, to dokumento, kurį jūs mums atsintėte. E, ten yra nurodyta kiekvienos valstybės e, klaidos riziką, kavos kilimo riziką. Ir taip pat nu, nu apskaič, yra nu, apskaičiuota ir kiek galėtų, kokia galėtų būti veiksmų programos suma. E, e, taip padaryta 7-13 metų laikotarpiu ir taip pat 14, 14 metams. Matau, kad 14 metų skiltyje nurodytos 22 e, Ispanijos e, programos. Italijoje 24, 18 Vokietijoje ir taip toliau. Gal galėtumėte paaiškinti, pagal ką jūs numatėte, įvertinote tą riziką, Mm, mm, tarkim, nurodyta milijonai eurų. Vokietijos ir Ispanijos e, bendroji rizika, matau, kad panaši Italijos didesnė, e, Vengrijos du kartus didesnė. Ką jūs turite omenyje? E, ten milijonais eurų būtent įvertint ta rizika, kuri kyla 14 metais. Ar tai yra sumos, kurios turi būti gražintos, ar tai sumos, kurios nebus sumokėtos, nes tai yra partaikyta išlyga. Tos, um, tie stulpeliai, tos kiltis yra panašios. Man rodos, kad galbūt dėl savo tarpininkų kalties Ispanija kaip ir uh, kalta liko bet ko gero rizikos lygis yra labai panašus. Paaiškinkite apie tas lenteles e, išsameu. Kolega Celerman, aš dėl globalizacijos fondo turiu klausimą. Aišku, darbo rinkos priemonės ir valstybių narių yra vis dar kompetencija ir buvo atkreiptas dėmesys į tai, o globalizacijos mm, padarinių fondas buvo įstiktas tam, kad regionai ir miestai, kurie ypatingai buvo paveikti globalizacijos procesų, susilauktų reikiamos paramos. Tai yra, kai tenka atleisti darbuotojus ir tai daryti tiesiog masiškai dėl to, kad pavyzdžiui įmonė perkelia gamybos vietas iš ES į trečiasią šalis. Mes, mes padedame mm, tiems atleistiems darbuotojams. Tačiau matau, kad e, per pastarosius keletą metų yra nuolat taikomos e, tos taisyklės ir labai tiesiog lengva ranka yra tas daromas. Mes beveik be jokių diskusijų iškart patvirtiname, vos tik atsiranda koks prašymas. Tačiau ne visada taip jau yra, kad masinis tas atleidimas yra susijęs su gamybos perkelimu į trečiasią šalis. Kartais gali būti, kad e, valstybės narės yra dalininkės ant pačių įmonių, taip pat dėl bendros susidariusios ekonominės padėties yra atleidžiami darbuotojai ir kai kuriuose ES regionuose tikrai susidarė tokia padėtis, kai naudojamasi globalizacijos padarinių fondo lėšomis, kai nebūtinai konkretus atvejis atitinka jo sąlygas. Tai kaip yra su mokėjimais pagal šio fondo taisyklės? Ar čia nurodyti mokėjimai yra daromi tik iš socialinio fondo, juk ES biudžetui taip pat taikomi įvairūs apribojimai ir, ir, ir kai tik kai tik atsiranda koks rezervas nepanaudotas kažkur lėšų, iš karto yra jis išnaudojamas kitiems, kitiems tikslams. 50 e, procentų rodiklis, matau, pažymėtas ir, ir tikriausiai gal e, vienintelė sritis čia būtų, kur galima teigiamų poslinkių pastebėti. O iš tikrųjų, tai tikrai tas fondas, tas programos yra na, lyg tokios atsarginės durys valstybėms narėms, per kurias vis bandoma prieiti prie šio lėšų šaltinio. Pone Servos. Thank you for the questions. Um... Dėkoju už klausimus. Pabandysiu juos atsakyti. Pone Gresler, jūsų pirmasis klausimas. Na, norėčiau pasakyti, kad semestras tai yra kaip ir bendri kolektyviniai veiksmai Taigi rekomendacijos, komisijos rekomendacijos veiksmingos tampa veiksmingomis tik jeigu jomis, joms pritarė valstybės narės. Tas pat pasakytina ir apie ESF, nes tai yra jungtinė priemonė valstybių narių ir ES. ES e, priemonė Taigi, kai mes diskutuojame apie profesinį rengimą, jaunimo įdarbinimą, tos iniciatyvos gali būti veiksmingos tik jeigu joms pritarta taip pat ir valstybių narių lygių. Taigi, turi būti jos patvirtintos ne tik ES. Dėl bendro finansavimo trūkumo. Man niekada nepasitaikė tokių atvejų, kad finansavimas būtų e, sustabdytas dėl bendro finansavimo trūkumo Dėl klaidų lygio remiantis e, valstybių narių auditų institucijų ataskaita, kurią patikrino dėgė užimtumas ir OLAF ataskaita, mūsų klaidos lygis 14 metais yra 2,8 procentai ir 4 procentai. Tarp 2,8 ir 4 Mūsų vertinimas visada labai panašus į audito rūmų. Mūsų metodai yra e, tie patys. Jeigu rezultatai gaunasi skirtingai, tuomet paaiškėja, kad kažkur gali būti mm, blogai įvertinta. Taigi tas paklaidos lygis mm, priklauso labai ir nuo audito rūmų, nuo auditorių nacionalinio auditorių. 80 procentais e, atveju mes pasitikime tais rezultatais. Na, dėl finansinės rizikos. E, finansinė rizika yra 669 e, milijonai eurų 14 metais. Tai yra 1,7 procentai ESF tarpinių mokėjimų. Paskutinis klausimas dar buvo dėl Europos globalizacijos fondo panaudojimo. Turėčiau priminti, kad e, tai yra priemonė, kuri neįtraukta ES biudžetą ir tam, kad galėtume juo pas, ją pasinaudoti, reikia pateikti teisės akto pasiūlymą. Taigi šios priemonės naudojimą kontroliuojate jūs. Jūs turite patikrinti, ar yra laikomas reikalavimų, kurie buvo nustatyti teisės aktuose. Dėkoju. Ja. Dėkoju už atsakymus ir už tai, kad atvykote pas mus. Tikiuosi, kad jūs nepavėluosite į lėktuvą. Taigi dėkoju jums ir periname prie žemės ūkio politikos. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Thank you. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte mane kreiptis į šį komitetą ir atsakyti į klausimus, kuriuos suformulavo pranešėjai ir kiti komiteto nariai. 8 milijonai žemės ūkio politikos išmokų gavėjai yra ne tik ūkininkai, bet ir uh, vietos struktūros. Daug asmenų netiesiogiai gauna šitą paramą, kadangi šitą paramą užtikrina apsirūpinimą maisto produktais, taip pat leidžia kovoti su klimato kaita. Šita politika skatina taip pat ir žemiškų regionų ekonominę veiklą. Norėčiau paminėti bendrosios žemės ūkio politikos svarbiausius pasiekimus, kurie yra E, nurodyti konkrečiais kriterijais ir parametrais mūsų ataskaitoje. Mes siekiame užtikrinti ūkininkų pajamas, stabilias pajamas, kadangi ūkininkų pajamos priklauso nuo kainų sviravimo rinkoje. Vidutiniškai Europos Sąjungoje padidėjus pajamoms, pajamos ūkininkams turėtų taip pat panašiai padidėti. Svarbu, kad ūkininkai nebūtų palikti likimo valiai. Reformos uždavinys buvo pagalba teikti, susijęjant ją su rinka, sudarant geresnės galimybės patekti į rinką ir pasiekti, kad rinka stiprėtų. Iki, iki šiol darbo kaštai buvo tolygus pajamoms, o dabar šita spraga yra e, pildoma pakankamai e, sėkmingai 220 milijardų eurų 14 metais sudarė E, žemės ūkio produkcijos apyvartą. Aštuoniais procentais per pasosius dešimt metų didėjo žemės ūkio produkcijos gamyba. Taip pat labai svarbu kreipti dėmesį į aplinkos, aplinkosauginius reikalavimus. 30 milijonų hektarų plotas buvo padidintas trim kartais ir 8,7 milijardai eurų buvo skirti 380 tūkstančių ūkininkų mm, ūkių rekonstrukcijai, atnaujinimui. Taip pat reikia atsiliepti į naujus iššūkius. 7-13 metais 4 milijonai gyventojų dalyvavo mokymo veikloje žemės ūkio ir e, miškininkystės temomis. E, svarbu, kad šita politika padėtų ūkininkams likti konkurencingams ir kad jie gautų daugiau pajamų. Taip pat e, ataskaitoje kalbama apie kitus kriterijus ir apie kitus pasiekimus, tačiau šios, ne, jų, apie juos nesikartosiu. Pakalbėsiu, pakalbėsiu apie 14 metus. Dėl reformos buvo susitarta 13 metais, taigi mes dabar išgyvename reformos įgyvendinimo perinamą laikotarpį. Ypač kaimo plėtroje 14 metais vyksta ankstesnių programų mm, užbaigimo procesai ir pradamos įgyvendinti naujos programos dėl tiesioginių išmokų. Ekologinės išmokos pradėtos mokėti 15 metais ir rezultatai pasimatys tik tai 16 metais. Tačiau mes iš anksto pasirengėme naujai situacijai. Pirmiausia, Mes norėjome iš anksto paruošti administracinės struktūras, reorganizavome savo direktorato struktūras, sumažinome porą skyrių ir įsteigėme naujus skyrius, kurių tiesioginė priedermi yra e, planuoti išmokas susijęs su žalinimu. Mes intensyviai dirbome su valstybėmis narėmis ir padėjome joms ruoštis naujajam programavimo laikotarpiui, kad jos galėtų veiksmingai kontroliuoti ir kad pradėtų įgyvendinti sertifikavimo e, funkcijas vadovaujantis naujo programavimo periodo nuostatomis. Taip pat buvo sustabdyti kai kurie mokėjimai arba apskritai nutraukti mokėjimai, vadovaujantis naujų, nauja sistema. Mes taip pat įdėgėme stebėsenos ir kontrolės sistemą, siekdami, kad mūsų politika būtų įgyvenima kuo veiksmingiau. Ruoždamiesi 14 metais mes susidūrime su kai kuriais įvykiais. Būtent tais metais Rusija uždraudė importuoti žemės e, ūkio produkciją. Ir šitas Rusijos embargas mm, sudarė 5,1 milijardo eurų vertės maisto produktų ir e, gyvulnikystės produktų. Todėl mes turėjome sušvelninti šito e, embargo pasiekmes ir stabilizuoti ūkininkų pajamas ir siekti, kad žemės ūkio uh, verslas labiau būtų kreipiamas į kitas eksporto kryptis. Keletą žodžių apie. That, uh... Siekiant uh, užsitikrinti, kad šita politika būtų tinkamai įgyvendinta, buvo pagerinta biudžeto valdymo sistema. Tačiau vis dėlto valstybės narės teikiančios išmokas vis dėlto padarė 3,10 procento paklaidos, todėl buvo reikalinga e, daryti pataisas, tačiau vis dėlto šita paklaida nesudaro ne vieno procento nuo viso materialaus turto vertės. teisi paklaida ir toliau lieka priimtiname lygyje. Labai svarbu tinkamai įvertinti nepagrįstus mokėjimus ir kad komisija galėtų pareikalauti šitų sumų iš valstybių narių biudžeto. Žinoma, mes siekiame e, neutralizuoti e, klaidas, šalinti e, trūkumus. Diagri maintained uh, the audit and reporting approach put in place in Išlygų skaičius sumažėjo, procentas sumažėjo nuo 63 iki 52 procentų. Mes puikiai žinome, kokios problemos kyla ir stengiamės iš valstybių narių reikalauti, kad jos taisytų uh, biudžetą Žinoma, preventyvinės, prevencinės priemonės labai padėjo sumažinti 14 metais paklaidos procentą. Valstybėse narėse, kurios buvo kritikuojamos pasraisiais metais, tokios kaip Graikija ir Ispanija, taip pat e, parodė, kad tinkama stebėsena ir kontrolė atneša gerų rezultatų. Artimiausių metų mes taip pat dirbsime su valstybėmis narėmis ir remsime jų pastangas stiprinti, gerinti kontrolės sistemas ir kad paklaidos procentas nedidėtų. Norėčiau atsakyti į klausimą dėl valstybėms skirtų specifinių rekomendacijų, dėl Europinio semestro. Agri direktoratas ir bendra žemės ūkio politika nėra tiesiogiai susijusi su europiniu semestru tiesiogiai, tačiau, žinoma, mes siekiame įsitraukti patys ir įtraukti valstybės narės į žemės ūkio politikos įgyvendinimą artimiausiais metais. Mes stengiamės jau dabar bendradarbiauti su valstybėms modifikuojant jų veiklos programas ir siekime, kad mokesčių mokėtojų lėšos būtų leidžiamos kuo apdairiau ir taupiau. Valstybės narės dabar dar turi vieną joms skirtą laiko tarpą peržiūrėti savo programas ir jas pakoreguoti, o po to mes jau tvirtinsime šitas programas, tačiau kai kurios priemonės, kurios anksčiau buvo priimtinos kaip priemonės su tam tikra paklaida, šiuo metu jau nebebus tvirtinamos. Mes norėtume dar intensyviau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, ir pageidaujame, kad e, tvirtinant e, išlaidas valstybės narės turėtų atkreipti dėmesį į tą būtent bendradarbiavimo reikmę. Uh, uh, Atsakysiu mielai į jūsų konkrečius klausimus. Pranešėjai. Thank you very much, uh, Director General Pleva. Thank you. I have just a couple of questions. Ačiū, generaliniam direktoriui, aš labai trumpai dabar pateiksiu savo klausimus. Šiek tiek abejonių kilo dėl skaičių pateiktų. Jūsų veiklos ataskaitoje, kai ką jau pasitikslinome, bet vis dėlto dar vienas dalykas neaiškus išliko. Gal Didži regio irgi atstovas pakomentuos pagal metinę ataskaitą. 52 procentai e, išlygų susijęs su E, kaimo plėtros regionais. Tačiau juk Europos sąjungos duomenimis 75 procentai žmonių gyvena regionuose ir daugiau negu du trečdaliai gyventojų Europos sąjungos sudaro tą skaičių. Tai ar, ar negalima būtų daugiau sinergetinių efektų surasti čia kažkaip tarp jūsų direktoratų. Labai, labai įdomiai skamba. Toliau veiklos ataskaitoje minimas užimtumo rodiklis 14 e, metais kaimo plėtros regionuose. Sakote, kad jis išliko stabilus. Kaip komisija gali paaiškinti tai, kad viena vertus nuolat mažėja ūkininkų skaičius, kita vertus e, neužim, bedarbių ūkininkų skaičius lieka tas pats, kaip čia yra tose žemės ūkio regionuose. Dar vienas klausimas dėl išlygų. Čia noriu paklausti, ar e, išlyga dėl IPART programos e, Turkijoje turinio požiūrį ta pati kaip ir pernai, ar, ar yra daroma kokia nors pažanga, pateikite naujesnių duomenių, duomenų. Ir, ir, ir paskutinis klausimas, man atrodo, visi jau, jau pavargome ganėtinai. Tai filosofinio pobūdžio klausimas. Pamenu vienus ūkininkų protestus, protesto akcijas, nors šiais metais kiek anksčiau ir, ir man būtų įdomu jūsų nuomonė, ar ar iš tiesų tai, dėl ko protestavo ūkininkai, dėl, dėl, dėl tų rodiklių, kas pasakytina, ar, ar atitinka e, realybę. Ačiū už klausimus, pasistengsiu iš eilės. Pirmiausia, dėl statistinių duomenų, kokia dalis gyventojų gyvena kaimo regionuose. Tai nėra mūsų veiklos sritis. Mes tiesiog pasikliaujame įvairiais šaltiniais statistinių duomenų ir dėl to gal skirtingi skaičiai, tačiau galiu patikinti jūs, kad labai aiškus duomenys yra, kuriuos turime apie gavėjus naudos, lėšų gavėjus, kurie dalyvauja mūsų programuose Tad čia nekils jokių keblumų pateikti konkrečius skaičius dėl naudos gavėjų pagal bendrą žemės ūkio politiką ir jos programas. O dėl to, kiek gyventojų kaimo plėtros regionuose gyvena, tai priklauso tikriausiai nuo to, į kurios regionus čia atsižvelgiama, kiek jų yra įtraukiama, renkant statistinius duomenis. Man regis, kolega tikrai patikins, kad, kad nėra čia jokios labai konkurencijos tarp mūsų didžiulės ir bandyti priskirti gyventojus kaimo ar ne kaimo regionams. Ūkininkų protestai. Sakyčiau, kad labiausiai tai buvo susijęs su pieno, pienininkystės sektoriumi. po to, kai buvo panaikintos pieno kvotos, nestabilumo padaugėjo Rusijos draudimas importuoti ją. Pienininkystės produktus taip pat padarė savo. Ir rinkoje tiesiog atsirado per daug pieno produktų pasiūla buvo per didelė, o paklausa besivystančiose šalise iš tikrųjų yra didesnė negu pas mus. Todėl ir su kainodaros aspektais tai be abejo susiję ir ūkininkai protestavo, e, bet mes tikrai norime švelninti situaciją. Dėl Rusijos embargo mes jau praėjusiais metais esame įvedę kai kurias priemonės, bet ir šiais metais kaip tik rugsėjo mėnesį per neįlinę tarybą buvo patvirtinta solidarumo paketo priemonės 500 milijonų eurų, kaip tik toms problemams spręsti ir padėti sušvelninti situaciją. Ir Taip pat e, norime diversifikuoti be abejo eksportą, bet šis naujas paketas tiesiog daugiau suteikia galimybių lankščiai reaguoti ten, kur daugiausia problemų, kai kuriuose regionuose jos, jos ypač juntamos ES ir net nebūtinai pienininkystės sektoriuje. Taigi stengiamės e, spręsti problemas, e, taikydami tos išteklius, kurios turime. Dėl IPART Turkijoje. Norėčiau patvirtinti, kad e, ta išlyga išlieka, iš, ties, iš tiesų buvo ir yra toliau, tačiau matome kai kuriuos patobulinimus palyginti su praėjusiais metais. Ja, vielen Dank, die Kollegin Ayala Sender hat sich. Ačiū toliau kolegė Jelė Sender. Atleiskit, sako kalbėtas, dar pamiršau apie nedarbą pakalbėti kaimo plėtros regionuose. Ir tuo pat metu e, žemės ūkio sektoriaus nedarbo didėjimą. Žinote, jeigu taikomos inovacijos įvairios dėgiamos žemės ūkio sferoje didėja bedarbių skaičius, tačiau mes taikome savo programas ir dažnai ūkininkai lieka gyventi tame regione, bet patimasi visai kitos veiklos. Pavyzdžiui, imasi agroturizmo arba kitų ne, sričių, imasi kokio nors verslo. Taigi, nepaisant to, kad užimtumas e, žemės ūkio sferoje mažėja, kaimo plėtros regionų gyventojų bedarbių taip pat mažiau dėl to, kad jie imasi kitos veiklos. Nes nebūtinai reiškia, kad e, tas ūkininkas ir toliau turi, turi likti tame pačiame sektoriuje. Ir, ir mes kaip tik ir norime tokius poslinkius skatinti savo programos priemonėmis. Ir e, taip galima būtų spręsti daugelį iššūkių mažiau palankioje padėtyje atsidūrusiems e, regionams aktualių. Kolegė Alessandra toliau. Labai trumpai dėl reformos BŽUP. Susidarė tokia situacija, kai buvo priimti reikšmingi pakeitimai, pavyzdžiui, subsidiarumo principo kontekste yra dabar galimybė įgyvendinti žemės ūkio politikos priemonės valstybėms nariams taip, kaip jos tai įsivaizduoja, kaip joms parankiau atrodo, aš galiu, aišku, tik už Ispaniją kalbėti ir mes gal nelabai sublizgėjome ir problemų dar bus ir daugiau, bet norėtųsi žinoti, ar valstybių narių gebėjimas ar negebėjimas įgyvendinti žemės ūkio politikos e, priemonės ar pačią žemės ūkio politiką turi poveikį ir programų vykdymui, nes jeigu viską pabandysime apskaičiuosim, apskaičiuoti, tikrai atsiveda daug klaustukų ko, ko tikimasi gyvendinant priemonės. Ir Ispanijos ūkininkai tikriausiai ir toliau nežino, kokias išmokas gaus, kokią naudą gaus po 14 metų per šį laikotarpį ir, ir ne tik su pienininkystės sektoriumi tai susiję. Dar turiu klausimą dėl tos reformos ar pusiau tokios reformos, kuri žadama, ar bus galima pakoreguoti kaip nors problemas, nes Ispanijoje ta problema tikrai didžiulė. Dar ir savo ruoštų norėčiau dėl kaimo plėtros užsiminti. Nulis kablelis keturi procento klaidų iš, iš jungtinės karalystės toks rodiklis gaunamas, o jūs pataisote jį iki šešių arba, arba iš Graikijos irgi skaičius reikšmingai skiriasi 0,19 iš Lietuvos, paskui 8,19 labai skiriasi tie rodikliai. Tai negalima taip jau imti ir numoti ranką, nusispjauti tiesiog į tai ir, ir, ir sakyti nieko čia baisaus. Mm, man tai tikrai labai kelia nuostaba. Aišku, dėl dviejų, trijų atvejų gal sureagavote, pataisėte tą klaidų lygį, bet ar ilgalaikį požiūrių galima pasikliauti tuo? Po? I will uh, reply in order. First... Atsakysiu eilės tvarka. Dėl subsidiarumo principo ir 14-20 metų laikotarpio. Iš tiesų, susitarus parlamentui, tarybai, į, į komisijos pasiūlymų dėl reformos, Mm, dabar numatoma daugiau lankstumo valstybėms narėms, atsakomybėms joms įgyvendinant žemės ūkio politiką. Žemės ūkis yra labai svarbus politikos aspektas, todėl valstybės narės turi turėti tinkamų priemonių, sprendžiant problemas Kaip įvertinti tuos naujuosius elementus, kurie 14 metų laikotarpiu atsiras valstybėse narėse? Pirmiausia, mes turime galvoti apie bendrąją stebėsinos ir vertimo sistemą pagal 23 e, kriterijus ekonominius, aplinkosauginius ir kitokio pobūdžio mm, kriterijus, kurie padės įvertinti veiklą kuo išsameu. Ir žinoma, politikoje visas dėmesys bus skiriamas į rezultatus. Naująją priemonę reikės dar ateityje įvertinti. Dabar kalbame apie 14-20 metus, tačiau kalbant konkrečiai apie 14 metus, galėčiau pasakyti, kad mes dar negalėjome visiškai išsamei įvertinti tos naujos politikos. Antrasis klausimas. Dar pakalbėsiu apie 14-20 metų laikotarpį. Komisija buvo pateikusi labai paprastą pasiūlymą, kad uh, rezultatų reikia siekti vadovaujantis konkrečiais e, rodikliais, tačiau pati politika buvo labai sudėtinga, todėl mes tengiamės ją supaprastinti, tai yra tinkamai įgyvendinti ir supra, supaprastinti. O supaprastinimas vėlgi yra valstybių narių uždavinys, kurį turi patvirtinti parlamentas. Reikia supaprastinti reglamentus, taip pat kreiptis į valstybės narės ir į parlamentą, kad jos tos struktūros pateiktų idėjų, kaip supaprastinti reglamentavimą. Dabar mes būtent tuo ir užsimame ir siekiame renkti diskusijas su parlamentu ir valstybėmis narėmis. Ir dabar atlikdami supaprastinimo darbą, pirmiausia ėmėmės deleguotų teisės aktų. Dėl top-up. Vertinant paklaidos procentą, kur, apie kurį informuoja mokėjimų agentūros. Pirmininkė, jūs minėjote tam tikrus atvejus, kai paklaidos procentas padidėja labai ženkliai vadovaujantis agentūros turimais duomenimis. Mes naudojame labai aiškę metodologiją, perskaičiuojant tą paklaidą, kad nustatytume e, konkrečią pagrįstą paklaidą. Mes e, e, vadovaujamės ne tik tą informaciją, kurią mums pateikia agentūra, bet ir siekiame įvertinti ir kitą mums prieinamą informaciją. Ir tik tai apibendrinus visą turimą informaciją mes nustatome paklaidos procentą. Be to, Europos audito rūmų e, raginimu mes vertiname visą turimą informaciją gaunamą iš agentūrų ir sertifikavimo tarnybų. Žinoma, mes nesame patenkinti dabartinę situaciją, ypač tais atvejais, kai reikia padidinti klaidos koficijantą, būtų daug geriau, jeigu statistinė paklaidos uh, E, norma būtų ta galutinė paklaida. Žinoma, atsiranda skirtumų ne dėl to, kad agentūros piknaudžiauja arba piktais kėslais pateikia e, kitokius duomenis. Mes tengiamės stiprinti, gerinti agentūrų kontrolės sistemas. Praktiškai kaip tai atrodo? Jeigu paklaidos e, procentas yra tarp 2 ir 5 procentų pagal mūsų e, vertinimą ir jeigu 5 procentai yra peržengimi, tai mes prašome rezervuoti numatytas sumas ir peržiūrėti finansavimą Tokios priemonės e, padeda ir padės mums ateityje susidaryti aiškesnį vaizdą ir užtikrinti geresnę agentūrų atliekamą kontrolę. Ir papildomai norėčiau pasakyti, kad e, reformuojant bendrą žemės ūkio politiką, didesnis dėmesys bus skiriamas sertifikavimo tarnybai, kuri e, kontroliuos mokėjimo agentūros statistinius duomenis, vertins e, e, mokėjimo agentūrų veiklą. Aš manyčiau, kad ar ateityje nebus uh, daug e, galimybės, daug veiksmų laisvės, patikslinant, pakoreguojant agentūrų pristatytą informaciją apie paklaidos procentą. Tačiau kai kuriais atvejais reikia pripažinti tas skirtumas tarp deklaruotos paklaidos ir mūsų konsultos paklaidos yra pakankamai didelis. Ja, wenn es so kommt, gebe ich Ihnen einen aus, denn ähm, das würde uns alle doch kolossal. Iš tikrųjų, skaitydama jūsų veiklos e, ataskaitą, aš e, susidariau įspūdį, kad jūs labai inėtingai siekėte skaidrumo. Dėkoju Jums už tai. Dar liko viena valanda, bet dar reikia išklausyti keturių generalinių direktorių, todėl turėsiu prašyti jūsų laikytis disciplino. 80 procentų biudžeto klausimų mes jau aptarėme. Aš norėčiau pasakyti, kad mes labai patenkinti Javalovos požiūriu į tai, kaip reikia siekti konkrečių rezultatų. Aš pateiksiu tris konkrečius pavyzdžius apie mūsų pasiekimus. Pirmiausia, norėčiau paminėti ebolos krizę, kadangi buvo pakeistos procedūros pagal naują finansinę programą, mes galėjome labai greitai pasiūsti vakcinas į E, užkrato paliestas e, teritorijas ir mums pavyko e, pasiekti proveržį, kovojant su vėžį sukeliančiomis ląstelėmis ir taip pat siekiant pristatyti rinkai ekologiškas baterijas. Septintoji mokslinių pagrindų programa taip pat yra vienas iš pavyzdžių, kodėl šita programa pasiteisino. Ir artimiausiamis dienomis mes pateiksime jums šitą mūsų ataskaitos tekstą. Taigi rezultatai yra konkretus, nors mokslinio tyrimų inovacijų e, politika rezultatus parodys vėliau. 62 konkurencingumo augimo yra siejamas su inovacijomis. Sakymas valstybėse, kaip Vokietijoje puikiai suprantama, kaip svarbu skatinti inovacijas, skatinant ekonominį augimą. Tačiau mes e, remiamės ne tik tai moksliniais rezultatais, bet ir siekime užtikrinti tvarų finansų valdymą Mes e, mokome koordinatorius, kad nebūtų daromos klaidos. Taigi klaidos e, procentas yra 5 procentai ir po to pataisius e, šitą klaidą siekia tik tai 3 procentus likutinė paklaida. Dauguma tų klaidų yra padaroma nepiknaudžiaujant, o dėl to, kad programos yra labai sudėtingos. Todėl, kalbant apie horizontas 2020, mes siekime esminio supaprastinimo ir džiaugiamės, kad parlamentas tapo mūsų sąjungininku. Mes siekėme supaprastinti procedūras ir taisyklės, e, siekiant, kad nebūtų apmokestinama e, iš ankstinio finansavimo arba avanso suma ir ankstesnis parlamentaras Kovalio buvo labai svarbus mūsų bendražygis siekiant su paprastinimu. E, paklaidos procentas e, mažės, kai horizontas 2020 bus iki galo įgyvendinta ir po, bus įgyvendinamos papildomos priemonės, jeigu e, taisyklių bus laikomasi, jeigu paramos gavėjai nedarys e, klaidų, tai tuomet nereikės e, perskaičiuoti sumos ir nebus e, tokio dažno nusivylimo. Horizontas 2020. Žinoma, mes ir toliau tęsime kampaniją siekdami e, mažinti paklaidos procentą įgyvenindant septintąją mokslinių pagrindų pagra, programą. Taigi mes darysime viską, kad šita, tos paklaidos procentas e, išliktų priimtinose, e, priimtinoje skalėje. Taip pat norėčiau paminėti ir dar vieną supaprasinimo pavyzdį. Mes atlikome tyrimą, kuriame dalyvavo suinteresuotos šalys ir paramos gavėjai ir visi pripažino, kad horizontas 2020 taisyklės yra didžiulis žingsnis į priekį siekiant supaprastinimo. Mes gavome daugybę pasiūlymų, 65 tūkstančius pakeitimo pasiūlymų gavome, taigi mes esame tiesiog užversti supaprastinimo pasiūlymais. Taigi tiek informacijos, laukiu jūsų klausimų. Thank you very much, Director General. And, uh... Dėkuoju generaliniam direktoriui, dėkuoju už jūsų labai aiškius, konkrečius uh, pavyzdžius, nes mums jų pasiekimų mm, pavyzdžių tikrai reikia. Turiu porą klausimų. Vienas yra susijęs su to, ką sakėte. Taip, mes laukiame horizonto 2020 su paprastinimu. Minėjote, kad didžioji dalis klaidų yra dėl uh, septintosios veiksmų programos e, pagrindų programos sudėtingumo, bet kodėl laukti to horizontų 2020? Ar negalime supaprastinti anksčiau? Toks būtų klausimas. Jūs minėjote, kad 75 tūkstančiai pasiūlymų buvo pateikti horizontui 2020, juk yra daug naujų įmonių, mažų ir vidutinių įmonių, dėl to klaidos, e, klaidų skaičius gali tik didėti. Kaip jūs švelninsite būtent e, šį, šį klausimą, kaip mažinsite um, klaidų skaičių? Na, o ta septintoji pamatinė programa, dar jie yra šiuo metu vertinama. Aš tikiuosi, kad uh, tie vertinimo rezultatai bus pateikti kuo greičiau. Taip pat norėjau paklausti, galbūt aš jau pati dalinai atsakiau, Jūsų metinėje ataskaitoje yra rašoma, kad ta septintoji programa bus įgyvendinta iki 2020 metų. Ką jūs turite omenyje? Man čia atrodo, lyg ir būtų dar klaustukas. Man nerima kelia sudėtingumas ir būtinybė koordinuoti ir atsakomybė įgyvendinti FP E, septyni, pasitelkiant skirtingus generalinius direktoratus, jų bus atrodo net septyni, e, o sutarčių valdymas, e, dotacijos yra net skirtos visai kitoms, jų kontrolė skirta kitoms institucijoms. Tai man atrodo, kad tas koordinavimasis tarp skirtingų veikėjų bus sudėtingas. Kaip jūs užtikrinsite, kad jis vyks sklandžiai? Taigi tokie būtų mano klausimai, galbūt užduosiu dar kelis vėliau. Dėkoju. Kodėl mes radikaliai nesupaprastinome septintojoje programoje? Na, jeigu mes būtume pasitelkę tą didžiulį supaprastinimą, reikėtų tada vėl e, perdiskutuoti apie darbo tvarkos e, taisyklės, pasitelkti įprastinę veiksmų teisėkuros procedūrą, na ir tada būtų užtrukę labai ilgai kol būtume patvirtinę Horizontas 2020 programą. Na, nenorėjome to. Taip pat jūs esate teisi, taip, nauji, nauji e, veikėjai daro klaidų. E, daug bus naujų veikėjų būtent šioje programoje, daug MBI. Mes bandome juos tinkamai informuoti, juos ruošti e, tam, kad vengtume tų e, klaidų darimo. O dėl FP7 projektų. Kadangi šiek tiek atsiliekame su finansavimu septintoje programoje. Daugelis tų programų tęsis iki 2019-2020 metų. Mes manome, kad 16-17 metais finansuojamų projektų pagal septintą programą m, mm, m, mm, skaičius bus didžiausias, o paskui pradės mažėti. E, taigi mes e, manome, kad situacija keisis nedaug ir 5 procentų e, paklaidos lygis išliks. E, mažiausiai tai gali būti 3 procentai. Bet e, vis dėlto nemažai projektų, parinkt, kurie parinkti pagal Horizonto 2020 programą, turėtų būti tinkamai paruošti ir bus vengiama klaidų. E, Ponios Gressler, klausimas, na tikrai daug veikėjų yra įsitraukusių Horizonto 2020 programos vykdymą. Septyni generaliniai direktoratai dalyvauja į taip pat įgyvendinamosios vykdomosios agentūros. Ši programa yra vykdoma pasitelkiant skirtingas priemonės. Štai dėl ko Horizontui 2020 mes įkūrėme bendrą pagalbos konsultacijų centrą. E, jis konsultuos e, visus. Taigi nesvarbu, kas mm, pateiks prašymą, taisyklės taikomos bus vienodos. Taigi bus vien, tik, taisyklės bus interpretuomos tik vienopaip ir, ir būtent galios visiems tos pačios taisyklės ir vengsime būtent situacijos, kuomet visi generaliniai direktoratai interpretuoja taisyklės kaip nori. Mes suvienodinome taip pat informacinės sistemas ir jos jau veikia gerai. Na, o tuose agentūrose ir bendrose įmonėse mes dalyvaujame Ir jeigu matome, kad kyla problemų, nedelsit galime sustabdyti procesą ir viską keisti. Būtina laiku tikrinti galėti, būtina laiku galėti e, daryti e, patikras ir siekti e, į, atsižvelgti į lūkesčius, visuomenės lūkesčius. Dėkoju. Dėkuoju generaliniam direktoriui už šią informaciją ir norėčiau padėkoti ir už ataskaitą. Tikrai labai sunku nustatyti, kas imasi gerų veiksmų ir kas e, netokių gerų veiksmų Norėčiau pabrėžti, kad e, kalbant apie šių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tai turbūt pabrėž taip pat e, ir pranešėja. Aš tengiuosi išsiaiškinti būtent e, kokią situaciją, analizuoti informaciją, daryti lenteles. Tikrai buvo labai sudėtinga. Nežinau, galbūt jūs turite tinkamesnius išteklius, daugiau darbuotojų būtent jūsų generalinėme direktorate, kad atliktumėte šį darbą. E, na, mes norime išanalizuoti problemas ir pasiekimus. Na, e, nieko tokio, jeigu iš pirmo karto nepavyksta pasiekti kokio nors rezultato, bet mes norėtume gauti konkrečius duomenys, kalbant apie kiekvieną atskirą valstybę. Pavyzdžiui, transportas yra aktuali, svarbi tema. Ir e, skir, kalbant apie transporto finansavimą, reikia jį planuoti e, ilgam laikui. Norėčiau, kad būtų suskirstyta kiekvienai valstybei e, būtent e, kiekvienos valstybės informacija ir kalbant apie transportą. Tik 37 puslapyje yra lentelė, kuri e, naudinga. Ten yra nurodyti tikslai. Bet, e, pavyzdžiui, mane nustebino, kad Danija, Suomija ir Švedija rodosi, kad, e, kad juose situacija blogėja. Tikslai rodos buvo ambicingi. E, tikslas, pavyzdžiui, buvo keturių procentų ir ko gero per daug optimistiškai buvo vertinama situacija. Bet yra tokių valstybių, kurios turėtų būti lyderės, o jų rezultatai matau, kad jau prastėja. Džiaugiuosi, kad kai kurios valstybės, kai kurių valstybių situacija gerėja, o jungtinė karalystė visai net neturi e, nustačiusi tikslo um, supratau, kad 20 procentų projektui neprivaloma pateikti pateisinimo pagrindino. Ar galėtumėte išsameu tai paaiškinti, kodėl nebūtina pateisinti įrodyti? Keturiasdešimt šeši tūkstančiai paraiškų. Visiškai mažam skaičiui finansavimų, kaip jūs atrinkote šitas paraiškas? Jūsų generalinio direktorato ir kitų struktūrų kaštai sudarė šimtus milijonų, norėčiau, kad jūs paaiškintume dėl vidaus audito tarnybų. ITER ir IMI ir kiti, taip vadinami, nesantokiniai vaikai yra finansuojami iš bendro biudžeto. ITO pavyzdžiui galėtų kelti problemų, kadangi nepakankamai finansuojama. EMIS jūs atsiribojate nuo šios struktūros. Norėčiau paklausti, kaip jūs toliau ketinate su jomis elgtis, kokie jūsų planai. Artimiausiu metu mes galime susitikti su Kanietė ir apie tai pakalbėti. Septintoji mokslinių tyrimų pagrindų programa ar bus įgyvendinama jinai apskritai, ar bus įmamas kokių nors tikslingų specifinių priemonių. Uh, the, the all, uh, the... Dėkuoju už klausimus. Dėl sėkmės istorijų poveikio ir informacijos kleidimo apie jas. Yes Mes iš tikrųjų turime skleisti informaciją, tačiau mokslininkai e, dažniausiai plečia savo žinias, mažai jas yra linkę skleisti. Jūs minėjote ir tą lyginamąją rezultatų lentelę, valstybės jau 2000 metais susitarė, kad 10 metais bent 3 procentus skirs moksliams tyrimams ir inovacijoms, 10 metų e, e, įsipareigojimų mes neįvykdėme, mes perkėme tą įsipareigojimą 20 metams, o situacija rodo, kad ir iki 10 metų tokio finansavimo mes nepasieksime Nes turime išlikti konkurencingi, todėl turime skirti pakankamą finansavimą, atidžiai stebime situaciją, siekiame taikyti sverto e, principą ir norime, kad inovacijos būtų vykdomos ir Europos, ir nacionalinių, ir regionų lygmenių. Jūs teisingai pasakėte, kad mes gavome dešimtis tūkstančių pasiūlymų, paraiškų ir tai rodo, kad programa yra labai paklausi. Ir parlamentas teisingai pastebėjo, kad mūsų programai turėtų būti skiriama 100, tūks, 100 milijardų eurų, o ne 90 milijardų eurų. Mes paraiškas vertinome dviem etapais ir siekiame, kad horizonto 2020 lėšomis būtų pasinaudota tik tuo atveju, kai yra reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas ir sėkmės procentas e, nukrito iki 12-14 procentų. Todėl mes turėtume spręsti šitą problemą. Nenorėčiau jums pateikti e, detalių, tačiau vykdomoji mūsų agentūra e, sudaro 3 procentus mūsų išlaidų. Politiškai vertintai EMI agentūra yra mūsų bendros veiklos agentūra, ITER, e, kita agentūra, mes nuo pavasario nebesame atsakingi už ją, tačiau vis dėlto mes kontaktuojame su atsakingais kolegais šiuo klausimu. Visada yra numatoma, nu, numatomas rezervas netgi tuo atveju, kai 97 procentais tikime, kad lėšos apskaičiuotos uh, teisingai. Jeigu e, paklaida yra didesnė negu 2 procentai, visada reikia numatyti lėšų rezervą. Tačiau iki šiol nekilo problemų dėl rezervų, rezervo, jeigu paklaida sudarė mažiau negu 2 procentus. Tačiau, žinoma, kiekviena e, situacija įgyvendinant atskirą programą yra skirtinga reikėtų diferencijuoti atskirus projektus, tačiau apskritai, kai paklaida sudaro 2 procentus, tai diferenciacija yra nereikalinga. Dėkojame Jums, baiminuosi, kad mums teks vėl pasimatyti ir tą globalaus rezervo e, klausimas dar verčia mums suabejoti Jūsų planais. Ines. Atsiprašau. Aš norėjau, kad pristatytumėte, kaip. E, ar galėtumėte atsiųsti man ir visiems kitiems būtent e, programų e, suskirstimą pagal šalis? We have tomorrow. We... Rytoj pateiksime šią informaciją. Bitte nicht den Lastwagen schicken mit den Papieren. Neatsiųskite, vis, neatsiųskite visus sunkvežimius su dokumentais. Thank you very much. Uh, I, I will try to... Dėkoju pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai, nes laiko e, nėra daug. Uh, pasakysiu, atsakysiu tos tris klausimus, kuriuos pranešėjai uždavė sesijos pradžioje. E, jūs kalbėjote apie e, privalumus, e, naudą. Visų pirma, bus teigiamai prisidedama prie tūkstantmečio plėstros tikslų ir prie skaidrumo tūkstantmečio plėtros e, vystimosi tikslai. E, tikrai mes ir jų prisidedame, pavyzdžiui, daugiau negu 58 milijonams žmonė, žmonių e, e, stengiamės užtikrinti e, maisto saugą. 37 tūkstančiai mokyklų buvo pastatyta arba renovuota. 300 tūkstančių naujų e, studenčių, mokinių, merginų atsirado mokyklose, e, taip pat 800-500 e, sveikatos centrų ligoninių buvo pastatyta. Taigi mes e, tikrai prisidedame prie tūkstantmečio plėtros tikslų. Na, o dėl skaidrumo norėčiau pasakyti, kad mes Pagerinome kai kurios aspektus JATE skaidrumo registre. E, dar nepasiekime geriausių rezultatų, bet pastangų dedame tikrai daug. E, šiuo metu mūsų svetainėje jau galite e, susipažinti su dviejomis priemonėmis, per kurias galite pastebėti, matyti būtent, ką mes finansuojame, kur tai yra. Tai yra Aid Explorer ir um, European Aid Atlas kiekvienas pilietis pats gali būtent šią informaciją e, išanalizuoti. E, na, e, e, ADF mes pradėjome naudoti tik praėjusiu metu kovo mėnesį, taigi kai kurios priemonės yra naujos. Bet e, E, patikos fondai yra labai svarbus klausimas. Būtent peržiūrėjus dokumentus atsirado galimybė kurti ES patikos fondus ir Mm, gali būtent prie jų prisidėti vien jau ir tik ES valstybės. Prieš metus, Liepos mėnesį 2014 metais, mes įkūrėm pirmąjį Europos e, patikos fondą, kuris buvo skirtas e, centriniai Afrikos Respublikai 188 milijonai eurų buvo skirti, 52 milijonai jau buvo skirti, 47 milijonai buvo patvirtinti pro, kaip projektų dalys, 26,5 milijonai eurų e, buvo numatyti per sutartis ir 16 e, milijonų buvo išmokėta. Tai, buv, tai yra nauja situacija. Matote, kaip galime e, pasitelkę suprastas procedūras, taisyklės, veikti daug greičiau. Tai ir yra būtent pavyzdys, kuris parodo, kad naujas finansų reglamentas tikrai yra naudingas. Dar vienas jūsų klausimas buvo apie makroekonominės pasiekmes. Visų pirma, kalbant apie partnerių augimo lygį, Afrikoje matėme, kad jų augimo lygis yra 4, 6 arba 7 procentai. Žinoma, augimo lygio neužtenka. Reikėtų taip pat e, išanalizuoti, e, kaip šis augimas yra panaudojamas. Kai kuriais atvejais tai yra tiesiog e, prekės, bet kitais atvejais galime kalbėti apie tikrą augimą. Mums e, labai svarbu, kad 10, 2010 metais mes du kartus sumažinome skurdą. Žmonės, kurie turi mažiau negu 25 jav dolerius per dieną, jų sumažėjo daugiau negu milijardų nuo e, praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio. Tai yra tikrai geri rezultatai, kuriuos verta paminėti. Dar norėčiau paminėti tam tikrą prieštaravimą. E, kai yra numatoma bendroji išlyga, teikiant taip pat ir garantijas e, draudimam. klaidų mažėja. Ir mes manome, kad atsižvelgiant į tą klaidų mažėjimo lygį reikėtų e, draudimą suteikti drąsiau. Reikėtų apsidrausti, kad netrūktų lėšų, reikėtų padaryti, įkurti rezervo fondą. E, žinoma, dabar viduryje e, laikotarpio e, didelių pokyčių daryti negalime, taigi tikėkime, mes tikimės, kad kitais metais atsiras konkretūs rezervai, išlygos tose vietose, kur yra problemų. Kalbant apie klaidų, paklaidos lygį, mes nekalbame apie sukčiavimą arba apie prarastas lėšas. Dažniausiai mes kalbame apie, apie administracinės klaidas. Tos klaidos dažniausiai kyla, atsiranda mūsų sutartyse su tarptautinėmis organizacijomis ir su piliečių visuomenės organizacijomis. Štai kur mes atskiriame labai daug dėmesio ir tikimės, kad situacija pagerės. Jūs paminėjote taip pat ir rezultatų rodiklių klausimą. Mes jau turime dar rodiklius, kurie naudojami veiklos ataskaitoje, juos paėmėme iš teisės pagrindo. Bet yra ir kitų rodiklių, kurie naudojami projekto lygiu. Ir jais naudojantis mes galime įvertinti poveikį. Bet trūksta ryšių tarp šių dviejų rodiklių grupių. Mums reikėtų bendros sistemos, pagal kurią būtų galima tikrai vertinti rezultatus. Štai dėl ko kovo mėnesį šiemet mes pradėjome taikyti rezultatų sistemą. Ir tikėkime, kad jie remiantis e, šių metų pabaigoje atsiras rezultatai. Taip mes galėsime parodyti, koks poveikis visos veiklos vystimosi srityje Uh, bus. Dėkuoju. Dėkuoju už tai, kad atsakėte ir mano, ir pirmininkės klausimus. Nenorėčiau lysti į politinės diskusijas, leistis į politinės diskusijas, kadangi tokių diskusijų turime pakankamai daug, ypač susijusių su migracijos krize, tačiau jūsų kompetencijoje migracijos klausimai yra vieni iš svarbiausių. Todėl, jeigu jūs manote, kad DEFCO direktoratas turi pakankamai priemonių įveikti tuos iššūkius ir e, kad jūs galite pasinaudoti politinėmis rekomendacijomis ir laukti vidurio laikotarpio apžvalgos, tai manau, kad jūs tomis priemonėmis turėtumėt pasinaudoti. Antras klausimas, kurį norėčiau pateikti. Jūs jau kalbėjote apie tai, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad kiais metais priminsiu jūsų teiginį apie bendrą ir konkretų rezervą, kadangi šių metų biudžeto įvykdymo procedūros, patvirtinimo procedūros metu mes priminėme ir priminsime jums, kad e, e, jūsų direktoratas turėtų sustiprinti savo kontrolės sistemą, kad būtų daugiau vertinama e, vertinami nors su rizika susijusios išmokos. Norėčiau paklausti, ar jūs galėtumėte mus informuoti apie ING bylą. Dėl migracijos ir pabėgėlių klausimo. Jūs žinote, kad komisija pristatė darbo tvarkę, kurioje įvairiai bandama spręsti šią problemą, taikant skirtingas ES politikas. Kalbant apie e, tolesnę e, veiklą, pirmiausia, mes turime išsiaiškinti priežastis, dėl kurių žmonės yra priversti bėgti iš savo kilmės valstybės. Tai reiškia, kad mes turime bendradarbiauti su e, tranzito ir kilmės valstybėmis, kad žmonės galėtų turėti pasirinkimą Kai kalbame apie priežastis, pirmiausia, turime užtikrinti jiems galimybę pasirinkti. Todėl mes turim, siekime e, e, naudoti vienu metu įvairias priemonės, pavyzdžiui, patikos fondą. Bet to artimiausiomis dienomis komisija priims sprendimą dėl e, patikos fondo naudojimo 1,8 milijardų eurų numatysime iš penkių skirtingų finansinių šaltinių. Komisijos atsakomybėje esančių šaltinių, taigi penkios skirtingos komisijos tarnybos sutiko sudėti į vieną krepšį tas uh, turimas finansinės lėšas ir spręsti bendrai problemą. Komisijoje, kaip ir kitose organizacijose, ne viskas vyksta sklandžiai, todėl šitas bendras sutarimas yra didelis pasiekimas ir mes gavome valstybių narių pritarimą sukurti, suburti lėšas patikos fonde. Mes sieksime kurti labai spardžiai darbo vietas, ypač jauniems žmonėms, moterims, merginoms, turint omenyje jų ypatingą vaidmenį tų šalių, apie kurias kalbame ekonomikoje. Tų valstybių uh, politikos valdysena, sienų valdymas, bus siejamas su konkrečia situacija prie sienų sino, ir siekiant užkardinti e, draudžiamą veiką. Mes e, darbo grupėje jau turime keletą E, e, sutikusių bendradarbiauti valstybių narių, kai kurios valstybės narės nežada bendradarbiauti. Mums bus labai svarbu dirbti labai sparčiai bendradarbiaujant su valstybėmis partnerėmis. Dėl rezervų fondo. Spaudimas didžiulis. Kaip... And we are taking it very seriously. But to do it seriously, I need to have um, a new. Mums reikėtų parengti tyrimą ir išsiaiškinti likutinės paklaidos uh, normą. Taigi mes turime iš naujo atlikti studiją, ją patikslinti ir kitais metais aš jau galėčiau informuoti konkrečiau dėl ING. Komisija nusprendė, kad ING nebėra laikoma pagal finansų reglamentą priimtina tarptautinė organizacija, galinti valdyti ir gyveninti projektus ir todėl e, sutartys su ją nebus pasirašomi, mokėjimai pagal dabartinius e, nesutartys yra peržiūrėti. Mes labai rimtai domimės šią situaciją ir laukiame ko teismo veiksmų dėl IMG kreipimosi. Jūs žinote, kad šio mėnesio pabaigoje dar organizuosime susitikimą dėl DEFCO IMG veiklos, dėl informacijos gaunamos iš keliasdešimt valstybių. Taigi mums teks dar susitikti. Dėkuoju Jums už informaciją. Labai gaila, kad 9 iš 25 pagrindinių kriterijų nebuvo įgyvendinami taip, kaip siūlė ir kaip rekomendavo audito rūmų ataskaita. Mes suprantame, kad jums tenka veikti labai sudėtingomis sąlygomis, jeigu valstybės iš tikrųjų sumokės savo indėlį į patikos fondą, tai aš pakviesiu jūs tauriai. Jau antrą kartą pažadu tai daryti. Pone Sukam, norėčiau pakalbėti su jumis apie europinės mokyklas, tačiau prieš tai suteik žodį pranešėjai. Dėkoju. Labai svarbu generaliniam direktorate užtikrinti lyčių pusiausvyrą. Ja reikia užtikrinti ir čia. Jūsų metinės veiklos ataskaitoje jūs paminėjote išlygą dėl audito rūmų kai kurių e, konstatavimų. Norėčiau paklausti, kodėl jūs pasiliekote rezervaciją dėl tam tikrų atvejų, tuo labiau, kad buvo išaiškintas piknaudžiavimas, kuris buvo netiriamas ilgą laiką. Taigi, mes norėtume žinoti, ką reikėtų pagerinti valdant Europinės mokyklas, atsižvelgiant į auditorių, auditorumų ataskaitą. Taip pat reikėtų pakalbėti apie e, Europinių mokyklų direktorių valdytojų skirimą apie 2015 metų veiksmų plano įgyvendinimą. Aš privalau pasinaudoti progą ir paklausti paskutinio šiandien provokacinio klausimo. Tiesiog negaliu nepasinaudoti progą. Aš norėjau paklausti kadangi jūsų pagrindinė funkcija kaip komisijos žmogiškųjų išteklių direktorato vadovo užtikrinti ES komisijos tinkamą žmogiškųjų išteklių naudojimą. turint omenyje ES institucijų ir komisijos veiklą, vertėtų paklausti, ar jūs nemanote, ar manote, kad komisijos uh, uh, uh, tarnybos yra pasirengusios taikyti į rezultatus orientuotą požiūrį ir ar vykdomi e, projektai, stažuotės, mokymai jūsų personalui. Europos mokyklų generalinį sekretorių. Sveikiname. So, thank you very much. Uh, could I start... Dėkoju, pradėsiu nuo paskutinio klausimo, nes manau, kad jis yra labai svarbus. Manau, kad komisijos darbuotojai visada pasirengiantis naujų iššūkių. Todėl, kad tai yra labai geri darbuotojai, kurie buvo atrinkti naudant, naudojant geriausias procedūras. Uh, jiems vadovauja labai geri vadovai. Čia matote taip pat ir pavyzdį tokio vadovavimo. Mm, na, DG budget yra lyderis šioje srityje, e, mes visi siekiame, siekiame gerų rezultatų ir manau, kad jie tikrai bus. Galbūt kitą kartą ne aš pas jūs apsilankysiu, bet pamatysite, kad rezultatai tikrai bus mūsų. Darbuotojai yra labai motivuoti ir jie tikrai drąsiai įmasi iššūkių. Pirmasis klausimas. Galbūt netoks įdomus kaip paskutinysis. Tikrai, mm, sukčiavimo atveju buvo. Belgijos E, policija buvo e, į tai įsivėlusi, tai buvo gan probleminis atvejis. Buvo parengtas audito rūmų pranešimas, vidinė audito procedūra buvo atlikta. Kalbant apie e, valdyseną Europos mokykloje, valdysena yra ganėtinai specifinė Jūs turite 14 mokyklų, kurios iš tikrųjų yra nepriklausomos. 35 e, generaliniai Europos komisijos e, direktoratai, jeigu jie veiktų atskirai, tuomet būtų ganėtinai sudėtinga situacija ir e, Na, pareiškus tą išlygą, būtent kila klausimas, ką galima su ja daryti. Komisijos. Komisija turi vieną balsą iš 30 valdymų taryboje. E, mes turime būtent vieną balsą ir, gal, ir darome tai, ką galime. Ir kai reikia imtis grįžtų priemonių, mūsų um, rankos yra surištos, bet mes galime veikti pasitekdami švelnesias priemonėse. Pavyzdžiui, darėme štai ką. Pavyzdžiui, mokykloms parinkome valdytoją, kuris pristatė naują sistemą E, taip pat e, kontroliavome viešuosius pirkimus e, mokykloje, rėmėme generalinį sekretoriatą įgyvendinant naująjį finansų reglamentą, įkūrėme naują darbo grupę, kurios reikėjo tam, kad būtų peržiūrėtas šis finansinis reglamentas. Ir Įkūrėme darbo grupę kartu su DG Budget tam, kad padėtume generaliniam sekretoriui analizuoti e, vadovų darbą e, vykdant auditą viduje. Ar to užteks? Mes tikėmės, kad 2015 metais pažangos bus. O jeigu jos nebūtų, reiktų kelti klausimą, kas sektų po to. Galbūt tada reikėtų kelti klausimą ir dėl valdysenos. Ir tada reikėtų klausti, ar nereikėtų perkelti įgaliojančiojo pareigūno. Galbūt dabar suteiksiu žodį ponui Kevinin. tikrai galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta anksčiau. Deja, buvo susidurta su sukčiavimo atveju. Vienas iš vyriausių buhalterių mūsų mokykloje pasinaudojo situaciją, pasinaudojo e, programinę įrangą, kuri buvo pasenusi. Ir šiek tiek naiviu e, mūsų požiūriu į finansinius klausimus praeityje. Šis atvejis buvo nustatytas 12 metų gegužę. Kokią, ko iš to pasimokėme? Mes finansų srityje daug ką pakeitėme. Visų pirma, pakeitėme finansų reglamentą, e, taip pat surinkome e, auditorių rekomendacijas. Jų negalėjome įgyvendinti dėl to, kad e, programinė įranga buvo sena kilo problemų tiekiant naują programinę įrangą. Na ir po devyniarių metų procesą netgi projektą teko sustabdyti 2013 metais ir vėliau mes dirbome kartu su SAP ir 2013 metų gegužę pradėjome e, naudoti naują sistemą. Ta sistema pradėjo veikti 2015 metų e, sausį. Mes pakeitėme e, programinę įrangą, ji labai griežtai kontroliuoja srautus, jie yra saugus. Buvo problemų dėl e, mokėjimų patvirtinimo e, ir skirimo. Dabar sprendžiame šias problemas. Daug investavome į e, vadovų e, ruošimą, buhalterinius klausimus. Ir matėme, kad šis procesas buvo ganėtinai sudėtingas, kadangi daug valstybių yra įsitraukusios. Bet matome, kad jau rezultatų yra. Džiaugiamės ponios Suka ir DGHR, DG Batch pagalba. E, mes dalyvavome taip pat ir darbuotojų rengime, e, buvo dalyjamas žiniomis tam, kad ir mūsų patirtis e, e, didėtų. Gaila, kad 14 metų audito rūmų pranešime matysite dar neigiamus rezultatus, bet tikiuosi, kad 2015 metais rezultatai bus jau geri. Mes pasimokėme E, iš e, susiklošiusios situacijos rėmėmės visų veiksmų, kurių reikia tam, kad užkirstume kelią jos pasikartojimą. Tai buvo ganėtinai sudėtingas e, procesas mūsų darbuotojams, kai kurie netgi mm, susirgo, turėjo mm, sveikatos pasiekmių, bet mes manome, kad jau radome tinkamą būdą, kaip problemas reikėtų spręsti rekomendacijos vidinių auditorių ir auditorumų e, mums labai padėjo. Ir pokyčiai e, buvo tikrai didžiuliai. Ir mes tikimės, na ir esame beveik tikri, nes tikrai dedame labai daug pastangų. Na, taigi tikimės, kad mūsų finansai bus valdomi e, labai e, rimtai ir rezultatai bus tikrai geri. Aš turiu minėję 2015 metus. Really one... Ačiū už paaiškinimus, tačiau man neaišku, kodėl tai užtruko taip ilgai - 20 metų. Nelabai įsivaizduoju, kodėl taip atsitiko. Kodėl tiek metų šita situacija nebuvo e, išryškinta. Dėkuoju už jūsų palankų ir aktyvų požiūrį. Taigi, ar pagrindinis valdininkas dabar bus jūsų kompetencijoje? Kaip keisys struktūra, norėčiau paklausti jūsų. Generalinis e, e, direktorius pateiks ir metinę ataskaitą, taip? Aš kaip Europos mokyklų generalinis sekretorius imsiuosi bet kokios atsakomybės, kuri bus reikalinga. Problema nėra gera valia, bet labai sudėtinga konvencija, kurią sunku pakeisti. O dabar mes dėgiame sistemą Finansai, finansistai, auditorumų atstovai aplanko mus kiekvienais metais. Septynis metus mes su jais dirbame. Prieš dvyliktus metus mes stengiamės e, perkelti atsakomybę ant tų piečių, kurie konkrečiai veikia tam tikroje srityje. Ir jeigu reikia, generalinis sekretorius gali būti tas asmuo, kuris priima atsakomybę už visą sistemą. Tačiau tos europinės mokyklos ne visos yra Briuselyje, o toli nuo jo, todėl reikėtų atsakomybę numatyti tiems, kurie yra vietoje ir kuriems turėtų būti taikomi tie kontrolės mechanizmai. Aš darysiu viską, kas yra reikalinga. Žinoma, mes sudarėme darbo grupę e, pakoreguoti mūsų finansavimo reglamentą, reikalinga centrinė kontrolė, tačiau kita vertus audito rūmai patikrina kiekvieną pervedimą, kuris yra atliekamas e, kiekvienoje mokykloje. Taigi ta centralizuota kontrolė nėra pagrindinis sprendimo raktas. Svarbu, kad atsakomybė imtųsi vietos lygmenių atskirų mokyklų atsakingi asmenys. Paskutinis klausimas. Jūs nesakėte konkrečiai į klausimą apie 2015 metų veiksmų plano įgyvendinimą, kuris buvo priimtas 15 metų balandžio mėnesį. ilgas veiksmų planas, todėl mes dirbame ne tik spręsdami finansavimo klausimus, mes mm, keičiame savo įdarbinimo procedūras, taip pat mes gavome pastabų dėl įvairiausių veiklos ryčių ir kartu su mūsų finansistais kontrolieriais, auditoriais, koordinatoriais parengėme 15 metams veiksmų planą, teikdami, kad siekiant įgyvendinti rekomendacijas reikia pagerinti savo veiklą. Mes daug žingsnių jau žengėme, mes valdytojų taryboje patvirtiname tokių veiksmų planą. Taigi aš palankiai vertinu šitą mūsų veiklos rytį. Dėkuoju, vidaus auditorius buvo DEFA. Iš tikrųjų, gera priežastis tiesiog e, išbalti iš netikėtumo. Bet visiems tai gali atsitikti. Žmogiškųjų išteklių generaliniam direktoriui norėčiau paklausti. Aš anuo metu buvau šiek tiek nusivylusi dėl to, kaip įgyvendintas atnaujintas mm, tarnautojų reglamentas, kuris buvo priimtas ir įsigaliojo 14 metais. Norėčiau žinoti, kaip kaip yra galvojama, ar galima toliau kelti e, tą įdarbinimo o, lygį ir po 12 kategorijos, kelti kategoriją pasiekus 12. AD 12 kategorijos e, Mm, kėlimas ir naujos e, vadybininkų pozicijos domintų mane būtent šie klausimai. Ir Europinės mokyklos galbūt e, per daug yra skatinamos e, subjektyviomis E, investicijomis galbūt reikėtų labiau skatinti mm, tam tikrus adresatus arba tam tikrus konkrečius objektus. Bent jau mano federaciniai žemėje, jeigu situacija būtų tokia, tai mes jau seniai būtumėm pasielgę kitaip. Uh, thank you. Now, when it comes to the question of the dėl naujo mm, tarnautojų reglamento įgyvendinimo. Kol kas aš nelabai supratau, ką jūs turėjote omenyje, kai yra keliama kategorija tai mes šimtų procentų laikomės ES tarnautų reglamento pirmojo B priedo reikalavimų. Aš nelabai supratau, kokia problema. Galbūt aš tiesiog nesupratau. Dabar yra kuriamos pareigybės, kad ir toliau būtų keliama kategorija, netgi ir po 12 kategorijos. Todėl norėčiau paklausti apie naujas pareigybės, kurios leidžia e, kelti kategoriją netgi ir pasiekus 12 lygį. Man atrodo, kad jūs kalbate, tarsi mes siektume apeiti taisyklės. Tai netiesa. Mes laikomės raidės ir šio e, tarnautojų reglamento dvasios. Įstatymų leidėjas tiesiog norėjo priboti galimybės pereiti nuo 12 į 13 kategoriją. Tačiau yra galimybė ir skatinti tuos asmenis būti pakeltais į kitą kategoriją perinamąjį laikotarpyje. Taigi mes laikomės labai griežto požiūrio. Reikėtų galbūt pažvelgti į kitas institucijas ir galbūt jos galėtų būti mūsų atskaitos taškas ir tiesiog vadovautis tą praktiką, kurios imasi kitos institucijos. Dėl Europos mokykloms teikiamų lėšų. Tai yra tarptautinės konvencijos e, dalykas. Šeštajame dešimtmetyje buvo susitarta dėl to ir jeigu mes nesivadovautume konvenciją, tai nežinia, kokia ateitis lauktų šių mokyklų, kadangi vaikai taptų įtaik, įkaitais. O tai būtų labai sudėtinga situacija, jeigu jūs rezervuotumėte tam tikras e, lėšas ir jų nesumokėtumėte, tai tuomet vaikai negalėtų lankyti mokyklos ir situacija taptų labai sudėtinga. O mes dabar vadovavomės labai griežtai konvencijos nuostatomis. Um, gaila, kad šio ataskaitoje nesimato e, teigiamų pokyčių, kurie jau įvyksta mokyklose, e, Europos mokyklose. 2000 mm, Antraisiais, 13 metais vyko diskusijos dėl e, naujų taisyklių, pagal kurias mes įdarbiname. E, dabar valstybės narės e, turi laikytis e, tam tikrų reikalavimų ir žino, kad e, jeigu daugės mokinių iš kažkokios mokyklos, daugės ir e, papildomų E, mokytojų, asistentų. E, Kroatijai tik tai e, netaikoma tai, nes Kroatijoje trūksta darbuotojų. Briuselėje tikrai labai daug mokinių yra šiose mokyklose. Keturiose mokyklose nuo šio rugsėjo jų padaugėjo 500. Mes e, siekiame kompromiso, susitarėme dėl kompromiso su komisija tam, kad atsirastų tam tikra infrastruktūra mokyklai e, ir Belgija patvirtino šį projektą. Taigi matome daug pažangos. Mūsų, e, mūsų reputaciją suteršė šis skandalas Bet e, buvo įkurta daug akredituotų mokyklų, jų dabar yra 13. Dabar e, daruosi dėl 20 mokyklų, e, šalių, kuriuose galėtų būti akredituotos mokyklos, kurios ir jų, ir jas remtų valstybė narė. Taigi pažangos tikrai yra. Mes taip pat darome pokyčius ir savo pasiūloje mm, dalykų, kuriuos galima mokytis, kurių galima mokytis pasiūloje. Taigi manau, kad mūsų misija tikrai gyvendinama. Kai gausime tinkamą finansavimą, esu tikras, kad manęs daugiau labai dažnai iš į posėdį nekviesite. Negalima pažadėti. kodėl truko devynis metus, kol įsigijote kompiuterinę sistemą? Aš nelabai suprantu problemos esmės. I would recommend you to take contact with your sub. Prašau, susisiekite su jūsų e, pogrupiu Europos parlamente ir sužinosite, kad tikrai daugia kalbėje aplinkoje tokią įrangą sukurti labai sunku. Mes veikiame septyniose valstybėse narėse. Ir negalime pasirinkti bet kurios buhalterinės programinės įrangos. Ji turi būti parengta, paruošta mums, arba ji turi būti pakankamai laksti, nes mūsų finansų taisyklės labai panašios ES e, institucijų taisyklės ir visose tose institucijose kilo panašių problemų. Mes nuolatos 2014 e, metais e, dėmė daug pastangų ir per vienerius metus mes išvystėme SAP E, programinę įrangą ir ji jau veikia. Iš mūsų buvo pavokta daug lėšų, e, naudojantis senąją e, programinę įrangą. Gaila, bet informacinės technologijose kartais būna spragų. Mes investavome tikrai nemažai lėšų ir e, tai buvo tikrai geras e, sprendimas. Mes jį priėmėme 2013 metais. Reiškia, aštuonerius metus jūs e, naudojate sistemą, kuri jums tiko, o po to jau devintais metais nusprendėte ją keisti. Nelabai suvokiu, nelabai susigaudau užjaučiu jūs, kadangi maniau, kad jums trūko lėšų, bet pasirodo, kad pasirinkimas buvo visai kitoks. Labai aiškus atsakymas, aš juo esu patenkinta. Ar pranešėjai norėtų dar žodžių? Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau visiems padėkoti už šitą popiedę, už tai, kad pavyko baigti mūsų diskusiją laiku. Dėkuoju pirmininkaujančiai. Norėčiau baigdama suformuoluoti štai kokius teiginius. Diskusijos metu mes girdėjome tokius teiginius kaip supaprastimas, koordinavimas, sinergija, kad reikia e, susigaudyti, ką reiškia veiklos įvertinimas atsižvelgiant į rezultatus. O dabar aš norėčiau pajokauti apie skaičius. Jeigu mes norime pradėti supaprastinti, tai pirmą turime turėti konkrečius duomenis. Kai kalbame apie koordinavimą, reikia koordinuoti pirmiausia informaciją gaunamą iš skirtingų direktoratų. Jūsų atsakymai buvo nukreipti į ateitį. Jūs labai palankiai vertinate ateitį, tačiau mūsų komitetas visuomet žvelgdamas į ateitį turi grįžti į praeitį. Generalinė direktorė, jūs sakėte, kad komisijos tarnybos yra pasirengusios Tačiau aš norėčiau patvirtinti, kad ir mūsų komitetas yra pasirengęs bendradarbiauti ir pasinaudoti šio, šių pirmųjų daugiametės programos metų patirtimi ir užtikrinti, kad atsirastų pusiausvėra tarp formalių kriterijų ir, ir rezultatų. Taigi kviečiu bendradarbiauti. Audito rūmų pranešimo tekstą mes gausime lakudžio pabaigoje ir po to, žinoma, toliau tęsime diskusiją su komisarais, su visais be išimties organizuosime klausimus ir aš manau, kad su visais pasimatysime artimiausiais mėnesiais. Dėkuoju Jums, dėkuoju ir gero vakaro. Pirmadienį